Okay. Dear colleagues, may I ask you to take seat? Mėly kolegos, prašau susėsti. Ačiū. Norėčiau šiltai pasveikinti visus nacionalinių parlamentų atstovus ir visus Europos parlamento narius taip pat ir mūsų du prelegentus iš komisijos, komisijos vicepirmininką Valį Dombrovskį ir Europos komisijos narį Pierą Moskovičį. E, Sveiki atvykę į mūsų parlamentinę savaitę. Man atrodo, tai Mm, darosi vis svarbesnis ir naudingesnis diskusijų forumas realioms diskusijoms tarp nacionalinių parlamento atstovų, Europos parlamento atstovų, ES institucijų atstovų. Ir aš manau, kad diskusijos surinktos tikrai laiku. Mes kalbėsime apie Europos semestrą, tai yra 2017 metų Europos semestro ciklo uh, prioritetai, tai yra mūsų pirmų diskusijų mm, grupės pavadinimas, kaip žinote, praeitą savaitę taryba patvirtino Eurozonos sprendimus dėl, pagal komisijos pirminį pasiūlymą. Buvo tam tikrų pakeitimų, aišku, bet buvo ir konvergencijos, plataus palaikymo elementų, galvojant apie tarybos kitus patvirtintus dokumentus. Parlamentas dabar rengia savo pranešimą dėl Europos semestro. Turime ir mūsų prelegentus, pranešėja Gunnar Hockmark ir ankstesnio e, pranešimą, pranešėja Marija Joao Rodrygės. ekonominės politinės e, situacijos kompleksiškumas, man atrodo, rodo, kad tikrai labai aktualu yra kalbėti apie politikos prioritetus šiems metams ir apie tai, kaip pasiekti e, ekonomikos politikos koordinavimo tikrai e, plačių mastų tarp valstybių narių. Taigi, iš karto norėčiau suteikti žodį ir bendra pirmininkui, tai yra uh, Mm, ponui Rolan, užimtumo komiteto pirmininkui. Yeah. Ačiū pirmininkė, tikrai prisijungsiu prie jūsų šiltų sveikinimo žodžių ir norėčiau akcentuoti vieną elementą, tai kad mes kalbame apie esminius dalykus, kas mm, paliečia ekonominius tikslus ir apjungia juos su socialiniais aspektais. Reikia konstatuoti, kad dėje vis dar yra didžiulių netolygumų, mm, galvojant socialinius klausimus, lygybę tarp vyrų moterų moterų užimtumą, apie tai, kaip iš tikrųjų, koks didelis yra nedarbas, kiek daug žmonių yra mm, gyvenančių žydikos sąlyg, skurdo pavojo sąlygomis, kiek daug yra tikrai jaunimo mm, skurdo sąlygose ir iššūkiai yra milžiniški dėl užimtumo. Mm, iššūkiai sėtini su socialinė neligybė. Ir Europos parlamentas intensyviai dirba, ypač neligybės mažinimo tikslais siekia, kad būtų ir ekonominiai parametrai ir socialiniai parametrai traktuojami vienodai kaip vienodos svarbos klausimai. Ir noriu pasakyti, kad mūsų kadencijos metu mes pasistengsime padaryti viską, kas, kas įmanoma, dirbant kartu su Junkerio komisija, pagal Junkerio planą, kad iš tikrųjų šios ryties klausimai būtų sprendžiami. Labai ačiū už jūsų pastabas. Tikrai yra labai glaudus ryšys tarp ekonominės politikos ir socialinės dimensijos. Aš pritariu jūsų išsakytai pozicijai. O dabar pradėkime mūsų plenarinę sesiją. Dabar keli dar žodžiai dėl darbo organizavimo. Gerbimi nariai, norėtumėm suteikti žodį kaip galima didesniam skaičiui kalbėtojų, narių. Jūs rasite kalbėjimo kortelę, kurioje galite pažymėti savo pageidavimą pasisakyti. Tai labai prašyčiau, jei pageidausite kalbėti, užpildykite tą kortelę ir paduokite uh, tvarkdariams salės, kurie vaikšto po salę ir čia tas taikoma ir nacionalinių parlamentų nariams ir Europos parlamento nariams. Mes tengiamės taip sudėlioti pasisakymo laiką. Du nacionalinių parlamentų atstovai, po to vienas europarlamentaras. Uh, aišku, mes e, pasikoreguosime, prisitaikysime prie to, kokie gausime pageidavimų pasisakyti. Aišku, stengsime, kad viskas būtų neformalu, kad kiek galima daugiau narių galėtų pasisakyti, kad tikrai galėtumėte išsakyti savo nuomonę esmiais politikos klausimais. Ir dabar pradėkime plenarinę sesiją ir suteiksiu žodį pagrindiniam pasisakymui mūsų prelegentui, ponui Valdžiui Dombrovskijui. Well, uh... Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentų nariai, man džiugu būti čia, matyti, kiek daug yra susidomėjimo parlamentinę savaitę. Jau daug metų mes stipriname ekonominės valdysenos sistemą. Plačiai sakant, Aš čia išvelčiau tris tendencijas, kurios būtų įtin aktualios šiais klausimais. Visų pirma, reikia pripažinti, kad būtina užsitikrinti ekonomikos atsigavimą, nuo ko bus naudos visiems, ypač silpniausiai mūsų visuomenės nariams. Ir šių metų e, metinės augimo apžvalgos stiprina augimą ir socialinę dimenciją. Antras dalykas, reikia didinti informuotumą dėl visos politikos vykdymos per sieną, mums reikia dirbti iš vien, mums reikia stiprinį socialinį dialogą, siekti pažangos visais lygmenimis. Mes tikėsimės ir jūsų indėlio į mūsų ekonomikos požiūrį ir šie parlamentinės savaitė yra labai svarbus žingsnis bendrame cikle. Dar lapkritį Europos komisija, kaip žinote, patvirtino rudens ekonomikos valdysinos paketą. Bendras kontekstas yra nuostaikus ekonomikos atsigavimas, tačiau toks atsigavimas, kuris yra pakankamai atsparus, nežiūrint pakankamai didėjančio netikrumo. Europos BVP didesnis nei prieš krizę. Visos valstybės narės turėtų patirti augimą šiais metais. Mes taip pat matome ir užimtumo lygio augimą, mes matome ir vartojimo augimą. Valstybės deficitas eurozonoje turėtų mažėti vidutiniškai nuo 1,8 procento BVP, kai buvo praeitais metais, iki 1,5 procento BVP, nuo BVP šiais metais. Jeigu nebus kitų politikos priemonių, tai toks lygis turėtų išlikti ir 2018 metais skolos santykis su BVP yra nuo 91,6 procentų 2016 metais, turėtų sumažėti 89,4 procentų 2018 metais. Jei visos valstybės narės laikysis terminų e, visų reikalavimų dėl deficito mažinimo, e, sėkmingai viską padarys, tai mes galvojame, kad tik tai dvi valstybės e, turės deficito perviršį ir joms taikoma atitinkama procedūra šiais metais. Bendrai komisija metinės augimo apžvalgos kontekste siekia padvigubinti pastangas dėl to, kad būtų paskantintos investicijos, struktūrinės reformos ir atsakinga fiskalinė politika. O didesnės investicijos padėtų užtikrinti augimą trumpalaikiu laikotarpiu ir užtikrintų mūsų potencialą ilgalaikiu laikotarpiu. Našumas, struktūrinės reformos leistų pritraukti investicijas ir padidinti realias pajamas. Reikia taip pat užtikrinti, kad fiskalinė politika būtų atsakinga. Nėra tokio dalyko kaip tvarus ekonomikos vystimasis, jeigu nėra tvarių e, viešojo sektoriaus finansų. Europos parlamentas taryba ir komisija pasirašė bendrą deklaraciją dėl teisėjų kūrinių prioritetų kitiems metams ir tikrai ta darbo tarkė buvo labai tvirtai paremta. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už jo komitetų ir parlamentarų atliktą darbą rengiant savos iniciatyvos pranešimus ir dabar lauksime, kad jie būtų patvirtinti po dviejų savaičių plenarinėje sesijoje. Taip pat pateikėme rekomendacijas dėl ekonominės politikos e, eurozonai. Uh, Europos semestro pradžioje, tam, kad būtų galima aptarti bendrus iššūkius kartu ir po to perkelti juos į kiekvienai valstybės skirtas rekomendacijas. Mm, pas, paskutinę savaitę na, Kofinas patvirtino Eurozonos rekomendacijas, kuriuose akcentuojami, tarp, be kitų dalykų, tai, kad reikia siekti reformų, kurios gerina našumą, reikia gerinti verslo, institucinę aplinką, reikia mažinti investicijų probleminės vietas, kas trūkda daryti investicijas, reikia tinkamos ekonomikos politikos balanso, kad būtų tvarumas, kad būtų skatinamos investicijos, gerinamas atsigavimas ekonomikos ir tokiu būdu būtų prisėdama prie bendro ekonomikos būklės gerinimo. Uh, bendros politikos įgyvenimo. Reikia taip pat bankinės sąjungos darbą užbaigti, reikia rizikos pasidalymą tinkamai užtikrinti, reikia pasiekti pažangos dėl ekonominės monetarnės sąjungos sukūrimo. Kadangi krizė mums aiškiai parodė, kad galvojant apie bendrus iššūkius per sieną, labai svarbu užtikrinti makroekonominį balansą ir mes matome, kad yra, mm, kad disbalansas makroekonominis mažinamas, netolygumai mažinami ir vis tik tai tai yra viešojo sektoriaus. Privataus sektoriaus skolos e, dar pakankamai didelės, pernelyg didelės. Mm, e, kai kurios valstybės, kurios um, daug įneša į ES biudžetą, daugiau nei gauna iš jo, turi taip pat ir e, perviršio einamosios sąskaitos. Mes matome duomenis, pavyzdžiui, pagal užimtumo ataskaitas, kad užimtumas ir uh, Ir socialinė situacija palaipsniui gerėja, tačiau dar reikia pažangos, nes ji netolygi. Valstybės narės įgyvenino labai svarbių reformų, pavyzdžiui, pensijų reformas, taikė priemonės, kad mažintų darbo rinkos fragmentaciją, kad jaunimo nedarbą mažintų, taip pat, kad būtų atlyginimai ir darbo jėgos apmokestinimas mažinam, atlyginimų apmokestinimas mažinimas. Reikia galvoti apie kitas skatinamasias priemonės, apie tai kalbama Europo, pagal Europos socialinių teisų ramsti. Um, ir pavasarį tos diskusijos bus tęsiamos. Europos semestras dabar jau mm, pereina prie to etapo, kuomet bus rekomendacijos teikiamas kiekvienai valstybė atskirai. Komisija tą padarys vasario mėnesį, parengsime ataskaitą 27, dėl 27 valstybių narių vasario pabaigoje. Tai reiškia, kad Graikija yra išimtis, nes Čia visiškai kitaip yra rengiamos ataskaitos dėl Graikijos. Um, svarbiausia yra gyventi rekomendacijas. Galvant apie praeitų metų rekomendacijas, maždaug, jos buvo rekomend, įgyvendintos iš dalies arba nedaug. Tai aišku, kad um, tikrai reikia gerinti situaciją, reikia užtikrinti, kad sprendimai, kad nacionalinis lygmuo um, tikrai įgyvendintų rekomendacijas, tai nacionalinių parlamentų vaidmuo čia labai svarbus. Reikia padėti ir valstybėms narėms užtikrinti, kad jos geriau gyvendintų įgyvendintų tas rekomendacijas. Todėl komisija siūlo struktūrinio reformų programas, teikiame ekspertų pagalbą valstybėms narėms ir Dabar taryba ir tikime, parlamentas tikimės greitai patvirtins mūsų planus. E, mes stengsime sustiprinti dialogą su valstybėmis narėmis, panaudoti visą potencialą čia, taip e, aukščiausių lygių dirbant su valstybėmis narėmis. Aš pats dalyvavau 34 vizituose Europos semestro kontekste per metus, dar į Daniją vyksiu šiais metais, e, dar greitai šią savaitę. Ir, būtent socialinius ir ekonominius iššūkius valstybėse narėse aptarėme, aptarėme pagrindinės politikos idėjas, ką reikia daryti. Tai e, ir šią savaitę apie tai kalbame ir todėl labai svarbu bus išgirsti jūsų mintis. Ačiū pirmininkė. Ačiū vicepirmininkui Dombrovskijai. Voskuvyčiai dabar kalbės. Ačiū ponės ir ponai, gerbėjimai parlamentarai, dėkuoju, kad pakvietėte mane kartu su Valdžiu Dombrovskiu į šią 2017 metų Europos semestro parlamentinę savaitę. Iš tikrųjų, metai yra labai svarbus nes Europos parlamento nariais, bet taip pat ir su mm, nacionaliais parlamentais, kas mums yra labai svarbu, keičiamės nuomonėmis apie um, ekonominę valdyseną. Aš labai džiaugiuosi, kad kartu su valdžiu turėjome galimybę dalyvauti šiame renginyje. Europos semestras perina į tą mm, etapą, kuomet jau rekomendacijos bus skirtos konkrečiai kiekvienai valstybei nariai. Sakė, kaip, kaip žinote, um, būtent uh, bus sprendžiami konkretūs iššūkiai, konkrečios problemos kilančios kiekvienai valstybei nariai. Rūdienį paskelbtas bendrasis valdysenos paketas ir Todėl dabar jau naujas yra Europos semestro kontekstas, specifinė stadija, kurią mes dabar periname. Tai jau penkti metai, iš tikrųjų galime pasidžiaugti, kad um, turime pozityvių um, elementų, tai yra um, naftos kaina, pavyzdžiui, ir, ir panašus elementai. Vis tik tai uh, 1,75 procentai, tai ekonomikos, mm, Europos ekonomikos augimas dar yra pakankamai nuosaikus, nedidelis, kuklus ir iš tikrųjų uh, tai krizės paveldas toliau yra juntamas, efektas tas juntamas ir nedarbas eurozonoje yra iki 10 procentų, jau žemiau nei 10 procentų, tai yra džiugu, tačiau situacija vis tiek išlieka neraminanti kai kurių valstybių atveju, ypač jaunimo nedarbo klausimas, investicijos vis dar išlieka probleminės rytis, kadangi nepakankamai daug yra investicijų, nepakankamas lygis. Um, reikia vidaus paklausą skatinti, reikia skatinti investicijas ir jas paskleisti tarp valstybių narių. Tai skolos klausimas tiek privataus, tiek valstybinio sektoriaus rytė taip pat iš, išlieka neraminantis klausimas. Kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, bankų sektoriuje e, rentabilumas pakankamai menkas. E, ekonomikos bendra būklė gan tokia mm, e, įvairi. Uh yra dar e, daug augančių netoligumų, yra didžiulė neligybė tarp elito ir e, piliečių, kurie gyvena sudėtingose sąlygose. Ir mes matome tą neligybę, mes matome e, globalizacijos visą kontekstą Ir, ir be tradicinių reformų, aišku, reikia visiškai ir naujų požiūrių, nes vien tradicinės reformos gali bū, turėti neigiamo poveikio. Paži be to dar tokie dalykai kaip Brexit, Junktinės karalystės planai pasitraukti irgi didina netikrumą, ne, negarantuotumą dėl ES ateities ir eurozonos ateities. Aišku, reikia konstatuoti situaciją iki dabar, kol kas buvo tikrai pakankamai gerai atsilaikyta eurozonoje Mm, galvojant apie tą uh, poten... tikimybę, kad bus e, Junktinės karalystės pasitraukimas, bet vis tik tai dar vienas yra veiksnys e, didžiulio netikrumo jausmo. Tai yra Amerikos naujoji administracija ir kokia bus jos politika. Aišku, dar reikia palaukti, pažiūrėti, kas bus, bet yra jau pirmųjų ženklų, kad tai bus nacionalizmo, protekcionizmo labai daug jų ekonomikoje. Ir Aišku, tai labai svarbiai pakeis pasaulinę areną ir turės labai rimtų padarinių, pavyzdžiui, galbūt infliacijai, palūkanų normoms ir tas turės, aišku, sulaukti ir politinių atsakų. Dabar ekonominė monetarnė politika. Eurozonos situacija leidžia didinti, leidžia pasidžiaugti vidaus augimu, bet išlieka daug ir neiškių klausimų, neraminančių klausimų, nes atsigavimas yra trapus. Ir komisija ragina valstybės narės dėti daug daugiau pastangų ir 2017 metais per mm, metinę peržiūrą mes norėtumėm pasiekti to e, tų, tų trijų dalykų - investicijų didinimo, e, augimo, kad leistų užtikrinti augimą vidutinės trukmės laikotarpiu, po to tai leistų išlaisvinti potencial, potencialą. Nau, reikia galvoti apie struktūrinių fondų naujos kartos pritaikymą, kas irgi būtų stipri pusė. Na ir vykdyti atsakingą uh, fiskalinę politiką, adekvačią politiką, kuri būtų tinkama. Uh, bendrai atsižvelgiant į eurozonos biudžetinį kontekstą. Ir tai būtų tas e, trikampis, pagrind, trys pagrindiniai elementai, kurie skatina vienas kitą. Augimo politika, tai mes galime pasidžiaugti augimu, kuris yra pliusinis, bet monetarinė politika vykdoma ECB, e, aišku, negali visko garantuoti. Yra pakankamai sudėtinga situacija. Yra ta rizika, kad na, pasieksime tą ribą, kiek ga, ką gali garantuoti monetarnė politika vykdoma dabar ir todėl reikės galvoti apie tolesnę ateitį, tolesnės priemonės ir todėl komisija parengė komunikatą. Uh, dėl eurozonos biudžetinės politikos, dėl e, tolesnių krypčių, dėl dinamikos biudžetinės, e, Europos stabilumo augimo pakto laikymosi, kad būtų tinkamesnė politika vykdoma, kad būtų išvengta uh, nacionalinės politikos ribojančių um, poveikių, bet aišku, ne viena CB turi prisijimti visą atsakomybę ir visas pastangas, visi turi prisidėti prie tos politikos įgyvenimo. Reikia galvoti tikrai apie globalų vaizdą, kad nebūtų um, netolygumo tokio didelio tarp eurozonos narių, nes tikrai tai neleis paskatinti tinkamai augimo, bendra, bendra situacija nebus nuo to geresnė. Um, reikia gerinti situaciją, nes ji gali tik pablogėti. Ir, uh, tie, kas turi tą maržą, nenori jos naudoti, kas neturi, jiems labai to reikia. Taigi mes kreipiamės į visas pusės eurozonos, kad visi prisidėtų prie bendro darbo, prie bendrų pastangų, kad um, viešo sektoriaus finansai eurozonoje pagerėtų bendrai, kad būtų gyvenintos ir tokios reformos, kurios yra reikalingos, galvojant apie vidutinės trukmės laikotarpį. Na ir galiausiai dėl um, fiskalinio aspekto, kas yra labai svarbus elementas bendrame pakete, tikrai reikia pagal atitinkamus lūkesčius viską daryti ir, ir tas fiskal, fiskalinis elementas turi būti labai svarbus. Uh, Reikia nepamiršti švietimo, sveikatos, kitų sektorių ir aišku, reikia nepamiršti įmonių, um, reikia nepamiršti asmenų, e, kur, įmonė ir asmenų, kurie nemoka mokesčių, nors turėtų mokėti ir dėl to piliečiai yra labai nepatenkinti, tą reikia išspręsti. Europos semestras tikrai yra tokia proga, e, kur galima pasikalbėti apie tinkamą fiskalinę politiką, kuri būtų efek, efektyvi ir leistų piliečiams labiau pasitikėti ES projektu. E, čia Ką aš turiu omenyje galvodamas apie didesnį efektyvumą fiskalinės rytyje? Čia aš norėčiau pabrėžti, kad tai yra savokos, kurios yra nesėjamos susijusios viena su kita. Tai yra fiskal, fiskalinė pusė turi paremti užimtumą ir socialinę lygybę. Fiskalinė, fiskaliniai elementai, fiskalinės priemonės taip pat turi paremti investicijas. Tai yra labai rimtos priemonės, kuris leistų paskatinti investicijas į mokslo tyrimus, e, technologijų plėtrą. Mes galėtumėm pasistengti užtikrinti, kad jaunoms įmonėms būtų geresnė prieiga prie finansavimo. Pavyzdžiui, pasiremiant gerais pavyzdžiais, fiskalinės rytis turi uh, stiprinti kovą su mokesčių slėpimu e, ir sukčiavimu. Ir čia aš dar pridučiau vieną tokį elementą. Reikia didinti fiskalinį skaidrumą ir užtikrinti, kad tikrai būtų sumokėti mokesčiai e, toje valstybėje, kur vykdoma veikla, kur yra pajamos. Uh, Ir čia tarptautinės kompanijos privalo mokėti sąžiningą mokesčių dalį ten, tose valstybėse, kurios gauna pajamas. Uh, Toks turi būti globalus požiūrės į, į fiskalinį sektorius ir e, tai yra labai svarbu, nes piliečiam grėsia skurdas e, ir tai vis labiau matosi. Fiskalinis sektorius turi vaidinti labai svarbu vaidmenį, perskirstant pajamas, kad būtų kovojama su šio didžiuliu iššūkiu. Turi būti pakankamai pajamų sukaupta, kad būtų galima finansuoti viešojo sektoriaus visas politinės rytis sąžiningai, teisingai teisingai paskirstant mokesnę naštą tarp visų ir užtikrinant, kad paslaugos būtų visiems. Tai <clears throat> tikrai leistų užtikrinti daug stipresnę Europos Sąjungą ir labiau įtraukia, būtų daugiau konvergencijos ekonominės ir socialinės ir manau, kad tikrai galėsime šios klausimus dabar su jumis ir aptarti. Ačiū. Uh, now I give the floor to. Ačiū. Dabar žodis Gunarui Hekmarkui, pranešėjui, kuris yra atsakingas už Europos parlamento pranešimą, Europos ekonominės politikos uh, semestras. 17 metų metinio augimo apžvalga. Uh, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariams. Norėčiau pasveikinti visus kolegas iš nacionalinio parlamento. Manau, e, lengva yra sutikti su komisija dėl dviejų pagrindinių dalykų. Tai pirmiausia, tai kad ekonomika atsigauna. Antra, e, ir tai niekiek nemažiau svarbu, tai kad atsigavimas per lėtas atsigavimas lėtas ir turbūt visi galime sutikti, kad per lėtas. Visi galime sutikti, kad e, nepaisant e, to, kad užimtumas e, didėja, visgi nedarbas dar yra per didelis. Ir taip pat turbūt labai svarbu, ir tai paminėjo abu komisijos narys, kad tai, kad šiandien matomas ekonomikos saugimas visų pirma yra pagrindas, pagrindas unikalia monetarinė politika, kuri negali ilgo laiko tarp būti tvari. Uh, Ir tai tik tai akcentuoja tai, jog reikia naudotis visus kitus instrumentus, kuriuos e, turime gyvendami ekonomikos politiką. Antras dalykas e, - tai, kad e, Europos ekonomikos pobūdis yra toks vyksta gnuojantis, e, atsigavimas to ne, nepakeitė ir iš tiesų daugelį valstybių narių dar yra pernelyg e, didelis deficitas. Ir e, tai yra problema. Tai neleidžia pritraukti investicijos ir sukurti reikiamą politinę ekonominį apibrieštumą reikalingą investuotojams. Ir taip pat reikėtų pabrėžti, kad jeigu suminės ekonomikos augimas yra ne, visai neblogas, nors kai sakiau, kad panelik simplas yra vis tik situacija skiriuose valstybėse narėse labai skiriasi ir turbūt labai svarbu yra vertinti suminių lygmenių, vertinti Europos ekonomiką, bet lygiai taip pat nemažiau svarbu yra atkreipti dėmesį į atskirų valstybių narių ekonomiką. Ir e, būtų galima pasakyti taip, kad jeigu kojo šaldytuve, o o galva orkaitė, vidutinė temperatūra visai nebloga, bet iš tiesų nei galvai, nei kojoms nuo to negeriau. Ir manyčiau, kad e, reikėtų užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė galėtų vykdyti ekonomikos politiką, kuri prisidėtų prie um, Europos gerovės apskritai ir kad e, didintų mūsų galimybę klestėti. Kaip komisijos nariai, ką tik sakė, labai svarbu įvertinti uh, rizika, cinizmo rizika. Europos ekonomika globali, mes priklausome nuo eksporto. Ir tokiems žmonėms kaip ponas Trumpas norėčiau pasakyti, kad eksportas kartu reiškia importą ir atvirkščiai. Jeigu nebus šių abiejų dalių, tai nieko nebus. Ir tai susilpnins ne tik tai Amerikos ekonomiką, bet ir Europos ekonomiką, kadangi mes iš tiesų plėtojame prekybą, tai buvo naudinga mums, tai buvo naudinga ir ekonomikos plėtrai visame pasaulyje. Ir iš tiesų labai svarbu, kad tai e, išlaikytume, bet e, taip pat žvelgtumėm rizikai akės. E, dėl mokesčių, kai ką labai svarbus pažymėjo komisijos narys Maskavičius, iš tiesų turime kovoti su tais, kas bando nemokėti mokesčių. Tačiau lygiai taip pat svarbu, kad Europoje būtų daugiau mokesčių mokėtojų. Reikia plėtoti mūsų mokesčių politiką, kad mes būtumėm patrauklesni Ir taip pat e, turėtumėm e, remti tai, kad naujose įmonėse būtų kūriamas darbo vietos. Iš tiesų yra e, problema. Iš tiesų ES mokesčiai yra 10-15 procentų didesnė negu kitose konkurencingose ekonomikose. Ir iš tiesų turime būti labai atsargus šioje srityje, bet turime veikti ryštingai ilgo laiko tarp. Kaip pranešėjas atsakingas už metinio augimo apžvalgą, norėčiau pažymėti kelis dalykus. Pirmiausia, turime turime vykdyti struktūrinės reformas ir jos skirsis skirtingose valstybėse narėse. Ir o, iš tiesų čia esminis dalykas yra tai, kad mes labai skiriamės. E, jeigu o, e, elgsimės tinkamai, atsigavimas bus. O, e, greitesnis ir užimtumas didės. Ir iš tiesų, jeigu elgsimės priešingai, tai iš tiesų galime nuslysti dar gilesnės problemas ir galbūt uh, na, netgi užsikrauti didesnę skolų naštą. Antras dalykas, į ką turėtume pasigilinti, ne tik tai į um, bendrus mokesčius, bet ir paskirstimo mokesčių. Manau, kad svarbu, kad turime kurti atitinkamai savo mokesnės sistemas, kad galėtumėm suteikti paskatų darbo vietų kūrimui. Ir jeigu, aišku, galima tai pakeisti, tai šitie darbo, darbo apmokestinimą turėtume mažinti ir tai taip pat padės e, didinti mūsų galimybės. Taip pat turime spręsti uh, esminį klausimą, kaip konsidėliuoti mūsų biudžetą na, e, kartu pasinaudojant galimybėmis teikiamus fiskalinio stimulo. Uh, Ir iš tiesų tai padarysime, jeigu laikysime stabilumo pakto taisyklių. Jeigu to nepadarysime pagal stabilumo pakto sistemą, iš tiesų tai tik tai pakirs mūsų augimo klėstėjimo galimybės. Ir iš tiesų reikėtų pagalvoti, ką tai reikš mūsų biudžetui vidutiniu laikotarpiu. Bet manyčiau, kad kokybiškai planuodami biudžetą galėsime pasiekti tikslą. Ačiū toliau, Marija Frau Rodrygės. Uh, Ačiū labai malonu vėl su jumis susitikti. Praėjusiais metais mes bendradarbiavome siekdami susitarti dėl metinės apžvalgos kriterijų. Iš tikrųjų, mūsų darbas buvo labai naudingas, mums pavyko e, susitarti ir taip pat e, pasiekti, kad komisija pritartų tarybos rekomendacijoms. O dabar pažvelgime į ateitį. Tas susitarimas kurio mes pasiekėme, pirmiausia, kreipia dėmesį į dabartinę situaciją. Mums kilo ne tik tai įvairialypės krizės, bet ir daugybė kitokių iššūkių. Ir todėl mes supratome, kad reikalingi europinio masto sprendimai, kurie papildytų nacionalinės politikas, tačiau mums reikia ir geresnių europinio sprendimų. Todėl šita diskusija šiandien yra ypatingai svarbi. Paskutinė parlamento priimtame pranešime mes aiškiai pasakėme, kad ES reikia gaivinti ekonomiką kuo sparčiau, skatinti investicijas, kurios užtikrins geresnę ateitį ir taip pat didinti užimtumą. Tie skirtumai, kurie lieka tarp valstybių narių ir valstybėse narėse, jų viduje turi būti nuolat mažinami. Mes žinome, kad dabartinėmis aplinkybėmis mums ypač svarbu stiprinti ES vienybę ir paversti šitos procesus e, stipresnio atsigavimo ir didesnės konvergencijos procesais. Todėl labai svarbu užtikrinti tinkamą politikų e, junginį. Šitas ta politika turėtų skatinti ateities investicijas ir taip pat padėti skatinti eksportą ir uh, skatinti vidaus paklausą. Žinoma, reikalingos reformos, ypač tos, kurios padidins augum, augimą ir produktyvumą. Labai, o tai reiškia, kad tada mums pavyktų geriau subalansuoti biudžetą ir užtikrinti fiskalinę konsolidaciją. Mes ypatinga dėmesį skiriame eurozonai ir konstatavome, kad jai reikia konkrečių rekomendacijų ir kad reikia įvertinti fiskalinę eurozonos valstybių narių padėtį. Mes turime bendradarbiauti tarp valstybių kad investicijų spraga tarp eurozonos ir ne eurozonos valstybių būtų kuo mažesnė. Labai svarbu skatinti investicijas ir kad investicijos vyktų ne tikiuose valstybėse narėse, kuriuose yra mažesnis biudžeto deficitas. Mes puikiai žinome, kad daugiau investicijų reikia visose valstybėse narėse. Ir tik tai taip mes galėsime sumažinti makroekonominį disbalansą. Taigi, arba mes turėtume paraginti valstybės, kurios nėra tokios konkurencingos, įdėti daugiau pastangų, ar turime paskatinti jas vykdyti reformas ir investuoti, tačiau kita vertus turime paraginti geriau, geresnio situacijose valstybėse daugiau investuoti ir tiesiog taip siekti makroekonominio balanso užtikrinimo. Mums reikia pasinaudoti griežtesnėmis ES turimomis priemonėmis, skatinančiomis investicijas. Aš turiu omenyje bendrijos biudžetą, taip pat strateginių investicijų fondą, kuris atveria galimybės visoms valstybėms narėms investuoti į perspektyves rytis ir taip pat aš kalbu apie konkurencingą ekonomikos ir pinigų sąjungą, taip pat apie tinkamą fiskalinę tvarką. Taigi Mes tikimės dabar iš komisijos baltosios knygos ir manome, kad šioje knygoje atsispindės visos mano išsakytos mintys. Dėkoju. Dabar pradėsime diskusijas. Nemažai kolegų prašo žodžių. Mes suteiksime kiekvienam maždaug tris minutės. Pirmasis kalbės Norbert Brakman iš Vokietijos CDU, CSU e, frakcijos Vokietijos Bundestage. Gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, gerbiamas komisaras e, Dombrovskis, kad tik pasakė, kad ekonomikos politiką galima stabilizuoti tik tai tuo metu, jeigu mums pavyks stabilizuoti biudžeto politiką. Todėl šią progą norėčiau pasakyti, kad siekdami stabilizavimo Europos Sąjungoje turėtume suprasti, kad kol kas yra vykdoma pakalkamai e, laisva pinigų politika, tačiau reikia pagalvoti, kaip yra pasinaudojama tomis milijonimis e, lėšomis, kurios apskritai patenka į valstybių biudžetus be jokių mokesčių. Yra sakoma, kad tai padės skatinti investicijas ir susidaro įspūdis tarsi nacionalinės valstybės imtųsi labiau investuoti. Tačiau mes puikiai žinome, kad atskirose valstybėse nacionalinės investicijos sudaro daugiau kaip 5 procentus visų investicijų. Jeigu mes norime iš esmės stiprinti investicijas, tai pirmiausia, nacionalinėse valstybėse sukurti investicijų prielaidas. Tos valstybės turėtų sugebėti investuoti, tai yra jų ekonomika turėtų sugebėti priimti investicijas. O tai reiškia, kad reikia stiprinti pasitikėjimą tų valstybių tvariu ekonomikos vystimusi, tų valstybių stabilumu. Ir visa tai reiškia, kad kalbėdami apie konvergenciją, mes turėtume stiprinti ne stipres valstybės, o stiprinti silpnesnės. Ir, žinoma, pasinaudoti tais e, sėkmės receptais, kad tie procesai būtų naudingi visoms valstybėms narėms. Dėkuoju. Thank you. Dėkojame. Dabar kalbės Enrico Diančidijas. SNDPS Portugalijos Respublikos asamblėjos atstovas. Labadiena. Aš atstovauju Portugalijos nacionaliniam susirinkimui ir norėčiau išsakyti dvi, mano manimus, svarbės idėjas. Pirmiausia, Labai svarbu, kad komisija lapkričio mėnesį pateikė dokumentą, kuriame yra rekomenduojama valstybėms narėms imtis konkrečių veiksmų euro zonoje ir ne tik tai euro zonoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Būtent, kad reikėtų elgtis suderintai ir kad būtų didinamas valstybių narių BVP yra e, šiame dokumente kalbama apie 7 procentus BVP ir tai reiškia, kad ūkio politikoje reikia užsiimti stiprinančių veiksm, stiprinančiais veiksmais. Taigi mes Europoje, bet ir visame pasaulyje susidurime su ypatingais iššūkiais. Mes turime skatinti ES valstybių narių ir apskritau vidaus rinkos paklausą ir investicijas nukreipti į gamybą, siekiant sukurti kuo daugiau darbo vietų. Mes e, kuriame lygiai grečias investicijų skatinimo priemonės, priminsiu Junkerio planą, tačiau jo nepakanka, kad būtų pasiekta konvergencija. Jau nekarta buvo atkirtas dėmesys į tai, kad Junkerio fondo lėšos turėtų būti skiriamos ir atskiroms teritorijoms, regionams. Taigi konvergencija taip pat yra numatyta kaip, viena, kaip vienas iš šio fondo veiklos siekinių. Norėčiau nu, taip pat pakalbėti ir apie pinigų politiką. Europos centrinio banko veiksmai turėjo ypatingo poveikio valstybių narių skolos lygio mažinimui. Tačiau Europos centrinio banko veikla nėra begalinė, reikalingos kitos priemonės reikia pasinaudoti tarptautiniu valiutos fondu, kad ES valstybės galėtų tvariai skatinti ūkio raidą ir kurtų naujas darbo vietas. Mes pritarėme komisijos iniciatyvą, pritarėme tam, ką pasakė komisaras Moskovici. Iš tikrųjų, komisija šiais metais žengė ypatingai svarbų žingsnį, o dabar komisija turėtų pasiekti ir taryba, ir mūsų veiksmai turėtų būti labiau ekspansyvus negu iki šiol. Merci. Je vais donner maintenant la parole à, à Monsieur Paul Lindquist du comité de. Paul Inquist, regionų komiteto atstovas, noriu pasveikinti. Iš tikrųjų labai džiugu, kad regionų komitetas irgi yra atstovavimas čia mūsų posėdėje. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad pakvietė dalyvauti šiame renginyje. Man labai malonu atstovauti Europos regionų komitetui. Mes esame įvairių Europos semestro suinteresuotų šalių atstovai. 55 procentai regionuose e, vykdomų investicijų tenka iš viso biudžeto. Ir žinoma, mus labai liečia taip pat ir specifinės rekomendacijos valstybėms narėms. Labai svarbu, kad šitos rekomendacijos būtų tikslingos, o to nėra, kadangi dėl įvairaus administravimo lygmens ir administravimo sandaros yra nepakankamai parodoma politinės valios. Apgailestaujame, kad regionų ir miestų vaidmuo ir toliau augimo prognozėse nėra pripažįstamas toks, koks jis turėtų būti. Ir todėl rekomendacijomse šalims neatsižvelgiama į tai, kad kai kurie įgaliojimai tenka tik tai regionams. Europos semestras atneš naudos, jeigu vietos ir regionų lygmenių administracinės struktūros taip pat bus įtrauktos. Visos administravimo struktūros turėtų bendradarbiauti ir dirbti iš vien tarp vyriausybinių lygmenių. Labai svarbu priimti Elgesio kodeksą, kuriuo yra nustatoma, kaip į Europos semestro procesus įtraukti vietos ir regionų struktūras. Taigi šitokio Elgesio kodekso mūsų pasiūlytai idėjai buvo pritarta ir mes tikimės, kad šiai idėjai pritars ir nacionaliniai parlamentai. Aš tik tikiuosi, kad namo sugrįžę jūs parvešite šitą Europos regionų komiteto žinę ir kad jūs tuo padėsite sklandžiau įgyvendinti Europos semestro rekomendacijos savo valstybėse, ypač vykdydami nacionalinės reformas. Mes esame pasirengę prisidėti prie šių procesų. Linkiu kuo geresnės ir sėkmingesnės parlamentinės savaitės. Dėkuoju. Griežčiau e, prašysiu laikytis pasisakymų laiko, tik e, būsiu griežtesnis nei bendra pirmininkis. Aš prašysiu sutilpti į dvi minutės tam, kad visi turėtų galimybę pasisakyti. Dabar, panas Žinski. Dominik. Thank you very much, Mr. Chairman. I'd like to ask about the, uh, the logic Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasirauti dėl logikos. Mes toliau leidžiame pinigus, kalbame apie pinigus, toliau kalbame apie investicijas, kalbame apie tai, kaip gerinti biudžetą. Tačiau nei minutės neskiriame diskusijoms apie tai, kam mes leidžiame tos pinigus. Aš noriu paklausti, ką ES darys dėl migracijos, dėl nelegalios migracijos. Kaip mes žinome, didžioji dalis žmonių atvykstančių ES yra nelegalus migrantai. Ir, e, Labai aiškės turime nuorodas, kas yra imigrantas, kas yra pabėgėlis. Pabėgėlis bėga mm, į saugią valstybę, aišku, ne po visą ES važinėjasi Pavyzdžiui, vien tam, kad patektų į Vokietiją. Taigi, ką mes ketiname daryti dėl išlaidų skirtų e, migracijai, jeigu jau kalbame apie prioritetus. Ačiū. Merci. Merci la... Ačiū. Dėkoju, kad e, trumpai kalbėjote ir glaustai. Manijos Nikolaus iš Graikijos nacionalinio parlamento. Eh, kalispera se olus, kalispera κύριε Πρόεδρε και το Προεδρείο. Labadiena visiems. Labadiena pirmininkė. Sveikinu mūsų prelegentus. Man sudaro toks įspūdis, kad e, ne visuomet uh, su, mes pakankamai dėmesio skiriame kontekstui, kuriame um, vyksta mūsų posėdžiai. Uh, praeitą kartą mes nepakankamai gal dėmesio skiriame uh, bendrai aplinkai, ko, kokioje vyksta mūsų posėdžiai. Pavyzdžiui, dabar matome, matome, kokios jėgos vienijasi, kokie yra ketinimai, matome, kad yra ketinama statyti didžiulės sienas, kurios skirs didelės valstybės. Iš tikrųjų yra sienų, kurios yra tiesiog materialios tikros sienos, fiziškos sienos, bet yra ir um, ideologinių sienų. Pavyzdžiui, jeigu, matytum, jeigu įvertintumėm um, tų radikalų, tai jeigu įvertintumėm radikalų pozicijas, kaip jie tiesiog kvepuoja mums į nugarą Manau, kad tikrai, jeigu mes galėtumėm daug daugiau padaryti, kad socialinę neligybę sumažintumėm, mes galėtumėm užtikrinti ne vien tik tai ekonominę konvergenciją, mes galėtumėm iš tikrųjų suvienodinti ir žmonių gyvenimo sąlygas tarp visų Europos piliečių. Mums reikia tikros socialinės konvergencijos. Tai būtų tikra tvirtovė, kuri leistų mums apsiginti nuo ekstremistų, ek, ek, ekstremalių jėgų, kurios muša karo būgnus. Mes mes neturėtumėm um, nustepti, jei po kelių, po kelių mėnesių mums reikės jau kalbėti apie tai, kaip saugoti eurozoną, kaip išgelbėti eurozoną. Turime žiūrėti, kas yra finansinė politika, ką jį turi, kokį poveikį jį daro socialiniai politikai. Pavyzdžiui, mano valstybėje Graikijoje yra milijonai žmonių, kurie neturi darbo, jie neturi tiesiog bazinių socialinių teisų jokių. J'espère que je prononce bien euh, du Parlement national de... Vengrijos nacionalinio parlamento atstovė Katalin. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, dėkoju už šią galimybę pasisakyti. Bendrai vertinant e, Vengriją remia 2017 m. metinės augimo apžvalgos išvadas ir ankstyvojo perspėjimo mechanizmo darbą dėl ekonomikos augimo. Mes džiaugiamės, kad uh, ankstyvo perspėjimo pranešim, mechanizmo pranešimuose nėra perspėjimo dėl Vengrijos makronominio disbalanso. Mes džiaugiamės to, bet aš norėčiau sakyti porą pastabų dėl um, šio ekonomikos semestro. Mes galvojame, kad tai yra pagrindas, už, norint užtikrinti um, įtraukę, įtraukų augimą. Labai džiaugiuosi, kad yra ir pakeitimų padaryta Europos semestre, kad būtų dažniau, efektyviau keičiamas informacija, kad būtų ir techniniai dialogai m, mm, daug geriau vyktų tarp komisijos ir valstybių narių, nes tai leis užtikrinti geriau subalansuotą faktinį valstybių pristatymą rekomendacijose skirtose kiekvienai valstybei nariai. Vengrija nori sukurti tokią visuomenę, kuri galėtų prisidėti prie. O, kuri galėtų įsilieti į visą darbo jėgą ES, kad būtų galima mažinti socialinę neligybę ir skurdą. Pelo Query. Yes, thanks very much. Ačiū. Manau, visi pripažįstame, kad ekonomika atsigauna, bet labai lietai, nusaikiai. Iš tiesų atsigavimas vyksta dėl vidinės paklausos Europoje, eurozonoje. O tai nebėra pagrista. Uh, grinojo eksporto, kad buvo pastaruosius penkerius šešis metus, netgi ir Vokietijoje, praeitįje ten eksportas buvo tas variklis. Ai, aišku, turime remti augimą, reikia suminės vidinės paklausos, bet iš tiesų matome, kad daugeliu E, Europos valstybių e, nepakanka gam, gamybos. E, ir iš tiesų čia reikia, kad būtų tai daroma per fiskalinę politiką, pritariu komisijai, kad iš tiesų labai svarbu, kad vyktų ekspansija fiskalinės politikos, kad paremtumėm vidinę paklausą. Tad iš tiesų reikia tam tikros pozicijos dėl fiskalinės pozicijos, kitaip Kitaip tariant, kad tai duotų tam tikrų rezultatų eurozonoje, bet pagal dabartinę fiskalinę architektūrą iš tiesų e, e, tai neegzistuoja, nėra eurozonos lygio fiskalinio instrumento, kad būtų galima valdyti tą e, poziciją valstybės narėse. Iš tiesų, ta, ta koncepcija yra. yra tik tai atsitiktinis rezultatas nacionalinių fiskalinių politikų. Tai mano klausimas e, komisijos nariui Moskovičius būtų toks. Komisija sakė, kad mums, e, mums reikia tos fiskalinės pozicijos, bet kaip tai būtų galima pasiekti. Tai laikantis korporatyvinio požiūrio, kitaip tariant, e, reikalaujant valstybės siekti tam tikrų tikslų, ar jūs galvojate komisijoje apie kažką tai daugiau, kad E, būtų galima užtikrinti eurozonos fiskalinių e, pajėgumų stiprinimą, nes dabar yra neaišku, nes e, jeigu ar pakaks tų korporatyvinių žaidimų, kad būtų galima pasiekti fiskalinės politikos ekspansijos. Dėkui. Maintenant, Madame Karine Berger, l'Assemblée nationale. Karine Berger, Prancūzijos Nacionalinė asamblėje. Ačiū pirmininkė, mes visi susitinkame, kad reikia daugiau augimo visiems eurozonoje, Europos Sąjungoje. Ir čia mane neramina mano Hekmarko pasisakymas. Jis palygino vidurkį ir asmens kiekvieno situaciją. Mm, iš esmės, kad, na, kaip ir žiūrint vidurkį, kaip ir viskas gerai, bet Europos Sąjunga, eurozona, mm, kam tada reikalingi per šios 30 metų, ką toko padarė, jeigu kiekvienas tada turi pat savim rūpintis. Man atrodo, iš tikrųjų reikalinga tokia politika, kuri padėtų leistų tiem, kam yra blogai, e, gyventi geriau, o tiem, kam yra gerai, gyventi dar geriau. Ir man atrodo, galvojant apie augimą, čia būtų du keliai. Vienas kelias, kuris jau buvo paminėtas, tai yra pasaulinės priekybos kelias. Aišku, keli kalbėtojai pasakė jau, kad situacija visiškai pasikeitė. E, ponas e, Trumpas dabar yra JAV vadovas, jis nebenori taip pat elgtis tarptautinėje arenoje, kaip buvo anksčiau. Ir Europos komisija dėrėsis su mm, Trumpu. Taigi aš linkiu jiems drąsos ir sėkmės, nes tikrai nebus lengva į, įtikinti Trumpą pakeisti savo nuomonę dėl tarptautinės priekybos. Jeigu nepavyks, išbristi iš to įstrigimo tarptautiniai situacijos su JAV, tai tada mes patys turėsime pasikliauti savo jėgomis ir rasti savų sprendimų ir užtikrinti ekonomikos augimą ir užimtumo augimą ES ir Orzonoje. Bet čia Europos komisijos pozicija dėl um, ekspansinės biudžeto politikos, dėl fiskalinės būklės pozityvios, ar, ar, tai yra geras požiūris. Manau, kad e, čia viskas kaip ir aišku. Jeigu eurozona nori, kad būtų geresnė situacija, turi panaudoti savo priemonės, turi e, panaudoti savo ekonominės, politinės, monetarnės priemonės, kurias turi, e, kad galėtų ateityje, kaip galima greičiau, atgaivinti um, Europos ekonomiką ir leisti jai aukti pasiriment savo ištekliais. Kelamba, Portugalijos e, nacionalinė asamblėje. Boa tarde, meu nome é João Galambas, sou deputado do Partido Socialista na Assembleia. Labadiena, Žau Kalamba. Esu iš Portugalijos nacionalinės asamblėjos, esu finansų komiteto narys. Manau, jog labai svarbu, kad skatintumėm investicijas. Viena iš pagrindinių kritikų išsakytų mūsų atžvilgiu, pana Hekmargo, buvo tai, kad mums reikia toliau vykdyti struktūrinės reformas, siekiant e, skatinti investicijas. Bet jeigu pasižvalgytumėm, kas vyksta Europoje, investicijų krizė yra apiemusi visą Europą. Iš tiesų, reformuoti e, reikėtų ne tik tai mokesčių sistemą, ne tik tai struktūrinės reformas. Tikrai investicijų Europoje nėra ne, ne vien dėl mokesčių ir sistemos reformų. Jei e, įvertinome ideologinės pozicijas, ką sako įmonės Portugalijoje, praktiškai tą patį, ką įmonės sako visoje Europoje, tai yra tai, kad kas joms neleidžia investuoti, tai kad nėra paklausos. Įmonės, verslininkai mums sako būtent tai. Tai galbūt būtų neblogai, kas tie yra atsakingi už ekonominę politiką, įsiklausytų į tai, ką sako verslas. Valstybės galės aukti tik tai tuo metu, kai bus paklausa, tą sako verslas. Be paklausos niekas neinvestuos, niekas neinvestuos į tos vartotojus, kurių tiesiog nėra. Iš tiesų tarsi yra renkamis netinkami sprendimai. Jei norime paskatinti tą lietą dabar savimo atsigavimą, turime keisti padėtį su paklauso, turėtumėm na, žiūrėti tikrai ne į tos kintamuosius, kurie tik tai mus atitraukia nuo tikslo. Brat euh, du Parlement euh, hélénique de Syriza. Graikijos parlamento narys Sirizos atstovas. Ačiū pirmininkė. Kaip sakėte, iš tiesų Graikijoje toliau vendama programa, visgi e, mes labai suinteresuoti tuo, kas, e, kas vyks Eurozonoje, Europos Sąjungoje, norėtume paminėti kai kurios dalykus, kurie buvo išsakyti, sakėte, kad e, augimas e, labai lėtas, nedidelis. Matome problemas, bet e, visgi kas lemia tokį lėtą ekonomikos augimą, kodėl ES toks didelis nedarbas, kodėl ir toliau nėra konvergencijos, atvir, atvirkščiai tas atotrukis didėja tarp valstybių narių, atotrukis visose e, sritise, ką be paimtumėm, e, pajamas, socialinius klausimus. Ir e, apskritai įmant. Uh, socialinės apsaugos sistemos. Kalbant apie priežastis, norėčiau pasakyti iš tiesų, kad augimas nevienodas ir aš tai paminėjot, bet nepasigilinote, kai kuriuose valstybėse e, yra didelis deficitas. O kitose didelis perteklius. Ir jei lygintumėm viską, nesižvelgdami į tai, kaip pasiskirsto e, turtas e, tarp piliečių ir jav išbrido iš krizės, o ES ir, ir toliau kapstosi. Tai iš tiesų sakyčiau, arba mes kažką netaip darome, arba pasaulyje viskas eina ne tą linkme. Kolega sakė, kad E, kojos gali būti šaldytuve, o galva orkaitėje, bet vidurkis temperatūros bus visai neblogas. Na, reikėtų pasakyti, kad e, pastarosius šešerius metus Graikijos ir galva ir kojos yra šaldiklėje, o vidurkis e, tik tai blogėja. Dar prašyčiau poros sekundžių, pirmininkė pastarųjų šešių metų programos yra netinkamos, TVS tai pripažino, ES tai pripažino, iš tiesų daug veiksnių yra netinkami, pas mus baisus nedarbas, bais, baisi skola, o jūs kalbate ir toliau apie reformas. Kai sakote reformos, norite pasakyti, kad pavyzdžiui, Graikijoje negalimas, negalimas yra kolektyvinės dėrybos. Antonijo Micenė, Italijos parlamentas. Ačiū pirmininkė, kolegos. Kaip girdėjome, sąjungoje išgyvena, kaip kai kas pasakė, egzistencinę krizę. Brexitas, antiglobalizavimus judėjimas, nukreiptas prieš elitą, viso to šaknis yra socialinės, ekonominės ir čia reikalingas adresus atsakas. Ekonomika atsigauna e, labai lietai ir be, be to tai socialinio požiūrio nevienodai pasiskirsto. Iš tiesų, ekonominė e, politika nėra adekvati nes nėra biudžeto politikos ES lygmenio centrinio banko pinigų politika yra drąsi, bet jos nepakanka. ką reikėtų paminėti, jog reikia ekspansinės fiskalinės politikos, e, kad tai būtų remiama ES lygmenių. Ir e, be to dar reikėtų eiti toliau, neapsiriboti instrumentais Junkerio plane ir instrumentais numatytais Europos investicijų fonde. Galbūt reikėtų pasinaudoti dabar užšaldytais fondais, pavyzdžiui, SM. nes yra socialinių pro problemų, skurdas didėja, disbalansas didėja, neligybė ES per pastarosius porą metų Europoje buvo bendras sutarimas, bet tą pakirto krizė. Iš tiesų reikia bendrijos socialinės apsaugos tinklo. Italijos vyriausybė yra pateikusi pasiūlymą tam, kad uh, būtų galima užtikrinti nedarbo išmokas. Ir bet iš tiesų, jeigu tai padarytumėm, Europa būtų pavyzdžių visiems. Danielė Roy, Prancūzijos nacionalinė asamblėje. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau sureaguoti truputėlį su jumoru e, dėl to, ką vicepirmininkas Dombrovskis pasakė, e, tai ką jis pasakė kaip e, įprasta, kad viskas yra, nieks nepasikeitė, tarsi nėra breksito, tarsi nėra Trumpo išrinkto. Uh, Na, atrodo, viskas vyksta kaip po senoviai, stabilumo paktas, kuris toliau traiško Graikiją, Ispaniją, Portugaliją, niekas nekelia jokių klausimų, viskas gerai. Komisarė Moskovičiai, jūs pabandėte kiek praplėsti diskusijas, įtraukti daugiau klausimų, ypač dėl investicijų, kurios turėtų suvaidinti aiškesnį vaidmenį. Dėkuojam už tai, kad jūs pasakėte, kad reikia kovoti su fiskaliniais rojais, kad reikia daugiau fiskalinio skaidrumo, kad iš tikrųjų tie, kas privalo sumokėti ir turi sumokėti mokesčius tose valstybėse, kur gauna pajamas, iš tikrųjų eina kalba apie didžiulės tarptautinės kompanijas, joms yra ta žali kortelė išduota ES, jos gali daryti, ką nori. Bet dabar dėl autonomiško fiskalumo, e, fiskalinės ryties, man atrodo, tai yra centrinis klausimas. Su breksitu mes matome, kad tai didžiausias pavojus, kad viskas fiskalinės rytie priklauso nuo valstybių narių nu, norų. E, pavyzdžiui, CO2 apmokesnimas prie sieno iš tikrųjų, ar tai, tai yra aktualus dalykas. Panas Trumpas uh, paaiškino, kad reikia uždaryti visas sienas, atmesti bet kokias sutartis, tai gal mūsų reakcija turėtų būti, būti solidaresniems ES viduje ir griežtesniems su tais, kas yra iš išorės, kas mums kam priveta, pavyzdžiui, pasaulio bankas ir panašiai reikia galvoti apie tokią ES, man atrodo, kuri um, kovotų su skurdu, kad tai būtų realus mūsų prioritetas. Ar jūs negalvojate, kad tai turėtų būti mums svarbiausia, galvojant apie biudžetą? Vis daugiau yra norinčių pasisakyti, aš jau e, daugiau nebepriimsiu tų prašymų, kad galėtumėm sutilpti į laiką dabar, Marko Valė. Marko Valė. Thank you. Esu penkių žvaigždučių judėjimo narys. Tai judėjimas, kurį jūs apibūnate kaip populistų judėjimo lyderė. Nesu tikras, ar kad toks apibrėžimas tinkamas. Aš Europos parlamente dirbu labai uh, intensyviai bandau išsiaiškinti, kaip parlamentas veikia, kaip e, ieškoma kompromiso, kad padėčiau savo šalyje žmonėms, nes jie yra neapsaugoti nei ekonominė, nei socialinės apsaugos prasme, taip pat dar prie to prisideda ir emigracija. Iš tiesų reikia kalbėti apie problemas. Pagrindinis dalykas čia yra ekonominė pinigų sąjunga, eurozona. Uh, e, iš tiesų turi e, defektų, kurių neįmanoma ištaisyti kažkaip tai techninio ekonominio požiūriu. Mums reikia e, instrumentų, kurie padėtų tvarkyti su sukretimais, bet atrodo, kad e, vienintelis sprendimas yra politiškai nepriimtinas. Kalbame, kad uh, kad tokios e, šalis kaip Vokietija turėtų skirti apie 200 milijardų e, eurų, kad e, panaudotų savo prekybos perteklių ir padėtų tom šalim, kurios nukentėjo nuo ekonominės krizės. Bet kaip mes galėtumėm įtikinti Vokietiją tai padaryti, bet aš nematau kito sprendimo, nes aišku, europiečiai gali pradėti sakyti, kad reikia naudoti kažkokios vienašalės alternatyvos. Atrodo, kad mes tiesiog bandome ieškoti kompromisu bet kokią kainą, tik tai, e, tai tik tai e, dar labiau atideda problemos sprendimą. Nes jeigu, tarkim, šantažuojama šalis nusprendžia išstoti iš ekonomikos ir pinigų sąjungos, tai iš tiesų niekas tam nepasirengęs. Turime pradėti apie tai galvoti. E, Manuel Rodrygės iš Portugalijos nacionalinės asamblėjos. Ačiū, pirmininkė. Mes išklausėme komisaro Moskovičiai pasisakymo šiandien, iš kurio aiškėjo, kad Europos ekonomika palengva atsigauna. Tačiau tai nereiškia, kad mes neturėtume ir toliau įgyvendinti institucijų reformų. Reikia įgyvendinti trečiojo, trečiosios, trečiojo ramščio priemonės, užtikrinti fiskalinę tvarką. 2015 metais Portugalijos vyriausybė kreipėsi į institucijas ir prašė, kad būtų įsteigtas koks nors Europos masto e, valiutos fondas. Iš tikrųjų, tai yra savaime suprantamas, natūralus žingsnis siekiant labiau stabilizuoti eurozoną ir galvojant apie simetrinius ir asimetrinius šokus. Kita, labai svarbu pasakyti, kad tai būtų mechanizmas, kuriam reikėtų ir pakankamai biudžeto lėšų, kad būtų galima įgyvendinti reformas. Pagrindinis uždavinys yra stiprinti vidaus rinką. Visi šitie pasiūlymai, juos įgyvendinus, būtų labai naudingi siekiant nukreipti Europą augimo kryptimi. Kol kas mes nepasinaudojame visomis galimybėmis, kol kas e, nepavyko įveikti infliacijos. Infliacijos mažimo tikslai toli gražu dar nėra pasiekti, jeigu mes e, turėtume omenyje, kokios yra dabar žaliavų ir naftos kainos, tai situacija būtų visai kitokia, jeigu tos kainos būtų aukštesnės. Iš tikrųjų, reikia keisti mūsų politiką iš esmės. Valérie Rebolt, Prancūzijos nacionalinis parlamentas. Komisarė Pierre Moscovici. Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisarai Moskovičiai dėl Europos komisijos suformuotų pasiūlymų. Aš tik noriu paklausti vieno dalyko. Matome, iš JAF yra ekspansionistinė politika šiuo metu labai aktyviai plėtojama e, per investicijas, per įvairias priemonės. Ar ES galėtų visa reaguoti, e, vertinti tą ekspansionistinę politiką, e, iš tikrųjų galvojant, ką mes galime ES visi kartu padaryti. Klausimas būtų, kaip geriau tarp valstybių norių perskirstyti um, tai, ką turime, ar Europos komisija yra kažką tokio mašiusi. Jurgen Ligim. Jurgenas Ligim iš Estijos. Ačiū. Kolegos, aš norėčiau pakomentuoti kai, kurias, kai kuriuos pasisakymus. Aš laikausi nuomonės, kad Europos problema nebuvo biudžeto deficitas arba viešojo sektoriaus išlaidos. Bet kad per mažai buvo privačių investicijų, neviešųjų investicijų, kadangi buvo per daug reguliuojama investicijų rinka ir problema buvo ta, kad buvo nepakankama konkurencija. Taigi mane nuvylė fiskalinės politikos pokyčiai apskritai Europoje ir tai, kad Europos komisija ir taryba nežvelgia vieną kryptimį. Dėkoju, norėčiau padėkoti visiems, kurie stengiasi kuo trumpiau kalbėti ir tai reiškia, kad mes sutaupėme laiko, kad mes galėtume suteikti žodį mūsų pirmininkui Gualtieri ir kuris taip pat sureaguos į pasisakymus. Ačiū. Aš manau, kad buvo labai įdomi, svarbi diskusija, parodžiusi požiūrių skirtumus, tačiau matėme, kad ir buvo išreikšta panašių minčių dėl tarybos, pavyzdžiui, paskelbto dokumento. Manyčiau, kad ankstesnis komisijos pasiūlymas yra e, e, plačiau siekiantis. Mes e, kalbėjome apie tai, kad e, e biudžeto deficitas nuo 1,8 procentų iki 1,5 procentų sumažėjo, tai teigiamas reiškinys, bet to finansų ministrai juk pritarė šiam dokumentui ir susitarė dėl bendrų dalykų. Todėl aš norėčiau paklausti e, e, komisijos atstovų, ar mes neturėtume būti kiek specifiškesni, tikslesni, formuluodami rekomendacijas valstybėms. Komisija ir taryba teigia, kad mes e, atsigauname, ekonomika atsigauna, tačiau tas atsigavimas yra pakankamai tra, e, trapus ir kad infliacijos e, tikslai iki šiol nepasiekti. Ir todėl mes turime galvoti apie mūsų politikos mišinį, turėdami omenyje ir struktūrinės reformas, ir investicijas, o tai reiškia, kad mes turime naudotis e, fiskalinę politiką. Tai yra sakoma, tarybos išvadose sakoma, kad reikia papildomų priemonių, kuri, kurios padėtų pap, sustiprinti mūsų finansinę politiką ir taip pat vykdyti su, suderintą politiką įvairiuose sektoriuose. Iš tikrųjų, akivaizdu, kad šita politika turėtų būti bent jau šiek tiek ekspansionistinė arba, jeigu ne, tai bent jau neutrali. Tačiau kaip ten bebūtų, ypatinga dėmesį skirti reikėtų specifinėms rekomendacijoms valstybėms narėms. Tačiau Kaip ir komisijos pasiūlyme dėl fiskalinės padėties gerinimo, mes rekomenduojame valstybėms narėms kai kurias priemonės, tačiau suprantame, kad e, tos priemonės galėtų būti arba e, ekspansyvės, arba bent jau neutralios. Taigi labai svarbu kad valstybėms narėms teikdami rekomendacijas numatytume joms ir galimybę lankščiai reaguoti ir imtis proaktyvios veiklos. Tačiau, kai mes pateikėme rekomendacijas, turime atsakyti į klausimą, ar šitos rekomendacijos neprieštaraus bendram, subendrintam požiūriui. Taigi labai svarbu pagalvoti, kaip valstybėse narėse užtikrinti lankstumą, ypač 18 metais, kadangi 18 metai taip pat yra ne už kalnų. Mes dabar pername į etapą, kuriame reikės įgyvendinti rekomendacijos valstybėms narėms konkrečiai, tačiau kita vertus reikia pagalvoti ir apie kitus metus. Taigi, konstatavome, kad ekonomikos atsikavimas yra nepakankamai nepakankamas, tačiau dabar turime pagalvoti, kaip mes pereisime į mūsų fiskalinės padėties e, agreguotą e, etapą. Todėl reikia pagalvoti apie priemonės, kurios leis pasiekti išsikeltų tikslų, kaip mes užtikrinsime fiskalinius e, gebėjimus ir reikės atsakyti į klausimą, kaip užtikrinti tokią politiką, kuri leistų ir skatinti ekonomiką ir kurti darbo vietas. Taigi labai svarbu iš įvairių pusių įvertinti šią situaciją ir matau, kad nacionalinių parlamentų atstovai pritarė tokiai politikai, kuris skatintų augimą ir užimtumą. Uh, uh, you, uh, Roberto, gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti už šias diskusijas ir norėčiau atsakyti į kai kurios klausimus, kurie buvo iškelti. Pirmiausia, ekonomikos politiko, nu, ekonomijos politikos prioritetai. Buvo minėtos investicijos, struktūriniai fondai, taip pat buvo kalbėta apie tinkamą fiskalinę pusiausvyrą. Komisija mano, kad yra trys svarbiausias prioritetai. Pirmiausia, skatinti investicijas. Tai yra viena iš pirmojų komisijos iniciatyvų buvo um, pasiūlyti eurozonos investicijų planą. Mm, tai reiškia, kad buvo siūloma pašalinti esamas investicijų kliūtis struktūrinės reformos. Tai yra antrasis prioritetas. Struktūrinės problemos valstybėse narėse turi būti sprendžiamos, jos išspręsti ne, nepakanks vien investicijų. Ir taip pat reikia vykdyti atsakingą mm, fiskalinę politiką. Šitas klausimas buvo minėtas nekarta jūsų pasisakymuose. Šiais metais vyko diskusija apie tinkamiausią fiskalinę eurozonos valstybių padėtį ir mes norėtume, kad būtų vadovaujamasi arba ekspansiniu, arba neutraliu požiūriu į taip vadinamą fiscal stance. In a commission's uh, communication, how... Taigi, labai svarbu mm, numatyti valstybėms galimybę ir taikyti skirtas priemonės. Pirmiausia, reikia siekti biudžeto subalansavimo tikslų, tačiau e, pervešinis deficitas taip pat turėtų būti reguliuojamas. Taigi, siekiant biudžeto tikslų, reikia naudotis fiskalinėmis priemonėmis, e, skatinant e, ekonomikos paklausą. ar reikia kokios nors papildomos, reikia kokių nors papildomų priemonių eurozonoje. E, kai kalbame apie e, e, pinigų ir ekonomikos ir pinigų sąjungos užbaugimą, mes kalbame apie tai, kad šita tema artimiausių metų taps viena iš svarbiausių mūsų diskusijos temų. Vis dėlto dabar galėčiau pasakyti, kad šiuo metu mes turime pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti tikamiausią fiskalinės raidos kryptį valstybės narse. Dėkoju. Dabar Pjau Moskovičiui. Keli žodžiai papildyti Aš irgi labai e, vertinu šias diskusijas, e, jos, e, jose išsakyta daug palaikymo mūsų tam pagrindiniam trikampiu, investicijoms, kas yra labai svarbu. Tai yra pagrindinis atsakymo elementas. Toliau antras trikampio kampas, e, politinė visa, visa politika su visai lankstumo išmintim, na ir galiausiai fiskalinė politika, trečias to trikampio kampas, vienas kitą tai yra palaikantis tie trikampiai, tai čia bus labai svarbi socialinė visa politika įtrauktis. Dabar dėl konvergencijos buvo daug klausimų. Taip, tai lemiamas momentas, jeigu eurozona uh, apie tai, aišku, bus kalbama toliau, neužtikrins konvergencijos tarp skirtingų ekonomikų, tai um, tikrai to sukurto stabilumo nepakaks, uh, kad būtų galima užtikrinti visų narių gerą būklę ir todėl mes ir norėjome išspręsti makroekonominių netoligumų problemą. Tikrai puikiai suvokėme e, tą iššūkį, mes sprendžiame jį visų pirma per skatinimus iš, iš, iš, išplėsti makro ekonominę politiką, išspręsti netoligumus, panaudoti tą veikimą pasirinkimo laisvę, kurią turime, Vokietija ir Niderlandai. Na, realistiškai žiūrėkime, kokia yra situacija. Negalime reikalauti, kad tos dvi valstybės išspręstų visas eurozonos problemas. Todėl reikia ir kitų priemonių, reikia galvoti apie kitas investicijų priemonės. Dabar dėl Graikijos. Taip, Mums tai um, pagrindinis nerimo klausimas. Mes čia komisija deda didžiulės pastangas, kad Graikija išliktų eurozonoje. Mes siekiame išsaugoti eurozonos integralumą, kad ji nesuskiltų ir mes ieškome sprendimų, globalių sprendimų, kad Graikija būtų reformuota ir galėtų siekti tvirtesnio augimo, galėtų kurti darbo vietas. Uh, Mes norėtumėm ir, kad skolos klausimas būtų išspręstas. Mm, tai trumpai mes siekėme kartu su Graikijos valdžia, kaip galima greičiau, išspręsti problemas išiškintas per antrą peržiūrą ir man atrodo, kad tikrai neužkalnų tie sprendimai, galėsime jūs įveikti tas sunkumus. Na ir galiausiai dėl biudžetinių pajėgumų eurozonos. Uh, Iš esmės tai yra kitos sesijos klausimas, bet jau dabar galiu pasakyti šiame etape, kad Europos komisija rengia baltąją knygą. E, Romos sutarties 60-mečiui pažymėti ir jau nekartą kalbėjau apie tai, kad tikrai labai remiu tai, kad eurozona turėtų savo biudžetinius pajėgumus, savo išteklius nuosavus ir mm, aš manau, kad tikrai galėtumėm kalbėti apie eurą, kuris stabilizuoja eurozoną, kuris dinamizuoja visas investicijas ir man atrodo, kad tai yra būtina priemonė. Galiausiai dėl bendros biudžetinės krypties mes Mes sprendžiame tos klausimus, žinote, aišku, skaičius, mes, aš galiu daugiau jų pateikti, mes siekiame iki, iki 5 procentų, gali būti 2,5 procento, čia m, mm, tos žirklės. Ir mes kiekvienai šaliai skirtose rekomendacijose aptarėme tuos klausimus konkrečiai, su, dėl kiekvienos valstybės, kas pasakytina. Ir būtina akcentuoti tai, kad Kaip mes interpretuojame biudžeto politiką, mes siekiame išmintingumo ir lankstumo, išmintingo lankstumo. Mes visi žinome bendrą kontekstą, jis yra naudojamas Mm, tam, kad biudžeto politika nebūtų baudžiamoji politika, kad tai nebūtų skirta priemonė bausti, kad iš, tai tikrai turėtų skatinti dialogą ir reformas, kad būtų ieškoma sprendimų. Ir toks buvo šios politikos tikslas nuo pat jos kūrimo ir mes siekėme, kad valstybės narės tikrai įveiktų iššūkius. Ačiū. Esu. Labai ačiū. Galime baigti šią pirmąją e, mūsų diskusijų dalį. Dabar e, pusę minutės tiesiog, kad e, prezidiume pasikeistų kalbėtojai ir pradėsime iš karto antrąją mūsų darbo dalį.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 Uh, could you please take seat uh, and we immediately start our second. Kolegos, prašau susijęsti. Tęsime darbą, antrą mūsų sesiją. Man didžiulė garbė sutikti uh, žodį įžanginiai kalbai Europos parlamento pirmininkui ponui Tajaniai. Ačiū. Gerbiami nacionalinių parlamentų nariai, Europos parlamento nariai, gerbiamas vicepirmininkė Dombrovskė, gerbiamas komisijos nariai Moskovičiai, gerbiamas pirmininkė, džiaugiuosi matydamas tiek daug jūsų čia šiandien Bruselėje. Kalbėsime apie Europos pinigų sąjungos ateitį. Visi sutarėme dėl to, kad e, ateitis e, yra, bet e, kaip ją galima formuoti šiais nesaugumo laikais, breksito migracijos laikais, galima formuoti šiasias diskusijas. Matome, kad daugelio ES vietų nedarbo lygis didelis yra, kila grėsmė fiskaliniai fiskaliniam stabilumui, tai nėra adekvačiai sprendžiama ekonominis disbalansas, tebe turi neigiamos įtaukos mūsų ekonomikos pinigų sąskaitai, socialinės, socialinė neligybė yra vienas minių problemų, kurias reikia spręsti šiomis aplinkybėmis pagristai. Galima kelti klausimą, kurie elementai ekonominės pinigų sąjungos turi būti toliau plėtojami. Nacionaliniai ir Europos parlamentarai turi e, prisidėti labiau. Esu e, tikras, kad e, turite nuomonę, kartais ta nuomonė galbūt kitokia, dėl to, kad būtų galima plėtoti ekonominę valdyseną, ekonominės pinigų sąjungos Europos parlamentas dabar kaip tik tai rengia pranešimą šią svarbę temą. Yra Virgel Berinč ir, ir Rosa pranešimas e, ir plenarinė sesija turėsime galimybę pareikšti nuomonę dėl šių trijų e, pranešimų. Ir tikimės, kad kovo komisija e, paskelbs baltą knygą, kad ES turėtų pasiekti geresnių rezultatų savo piliečio ir valstybių narių labai. Baltoje knygoje bus aptariamos vairios politikos, sės Europos pinigų ekonomikos ir pinigų sąjungoje ir aišku, Nes tikim, kad komisija šiandien pareikš savo nuomonę dėl viso to, tačiau tikimės, kad šitos diskusijos pasitarnaus kaip penas apmąstymui. Džiaugiuosi, kad šiandien čia dalyvauja komisijos narys Dombrovskis, jis prisideda prie diskusijų. 2015 metų birželio paskeltas pranešimas dėl ekonomikos ir pinigų sąjungos užbaigimo ir pasiekta yra pažangos, bet reikia papildomai dėti darbo. Ir mes, kaip išrinktieji ES piliečių atstovai, per ateinančias dienas turėsime galimybę ir tiesą sakant privalome aptarti įvairius ekonominės valdysenos eurozonoje aspektus. Pirmiausia, kaip būtų galinti, galima gerinti valdysenos priemonės, tokias kaip Europos semestras ir stabilumo ir augimo paktas ir ką būtų galima padaryti, kad būtų pagerinta ekonominės pinigų sąjungos valdyse. Ir trečia, kaip būtų galima stiprinti socialinę dimenciją. Visos šios temos yra įtrauktos į parlamentinės savaitės darbo tvarkę. Ir nuo krizės pradžios uh, Iš tiesų vyksta, dabar jau galima sakyti, kad vyksta atsigavimas, bet jis trapus yra, pasiekta nemažai yra fiskalinio konsolidavimo srityje, vis dėlto ir toliau turime remti struktūrinės reformas, kad didintume mūsų augimo potencialą, tokios rytis kaip mokesčiai, pensijos, darbo rinkai, verslo aplinka pas, paslaugos viešas administravimas, visa tai turi būti tobulinama. Turime uh, išnaudoti uh, visą potencialą bendros skaitmeninės rinkos, uh, visų, visose kitose politikos rytise. Taip pat uh, turime uh, remti MVI, nes be realios ekonomikos krizės neįveiksime. Nepaisant to, kad uh, ekonomika auga, valstybės narse lieka problemos kaip nedarbas, uh, ypač didelis jaunimo tarpe. Ir uh, aišku, čia reikia daugiau diskusijų dėl to, kaip būtų galima stiprinti EPS Staraisiais metais gyvendinta reformų banko sąjunga, banko sąjungos kūrimo pradžia, reikia daugiau investicijų ir strategijų investicijų fondai, na, atinkama linkme, kartu reikia sukurti tokią valdysinos sistemą, uh, kur e, kiekviena šalis e, žino savo vaidmenį, žino savo atsakomybę ir aišku, čia labai svarbus atskaitingumas ir e, labai svarbus fiskalinės politikos koordinavimas, tačiau tai bus efektyviau tik tai tuomet, jeigu Europos piliečių išrinktieji atstovai nacionalinių ir europinių lygmenių labai aktyviai tame dalyvaus. Demokratinės atskaitingumas yra tai, kas yra būtina, tam reikia sąveikos tarp ES institucijų ir nacionalinių vyriausybių ir parlamento. Šiandienos diskusijos yra labai svarbus indėlis į tolesnį demokratizavimą namus valdysiu modeliu ir tikėsime, kad mūsų ambicijos virs realybė. Ačiū Jums už dalyvavimą šioje labai svarbioje savaitėje. Dėkojame parlamento pirmininkui. Thank you very much, Mr. President. And now I would like to pass the chair. Dabar Jean Artui pirmininkaus dabar lietu manęs. You start. Bien, mes chers collègues. Mėly kolegos, džiaugiuosi galėdamas jūs visus pasveikinti kaip biudžeto komiteto pirmininkas. Šalia sėdi Roberta Gualtieri, kuris pirmininkavo ekonomikos komitetui, taigi jo draugijoje galime tęsti diskusijas, kelti klausimą dėl uh, to, kokiomis priemonėmis galėtumėm sustiprinti eurozonos valdyseną. Dabar žodį suteiksiu dviems komisarams, kurie atvyko į mūsų posėdį ponai Dambrovskiu ir ponai Moskovičiui, o po to jums visiems, kas norite pasisakyti pagal tas pačias taisyklės kaip ir anksčiau um, laikėmės. Aš prašysiu kiekvieno neviršyti dviejų minučių pasisakymą tam, kad kaip galima daugiau parlamentarų galėtų pasisakyti. E, iš tikrųjų reikia stiprinti eurozonos valdyseną. Tai būtina kai įvedėme eurą, pasirinkome ekonominį, monetarnį, biudžetinį valdymą. E, mes pasirinkome bendros e, valdymo variantą, tai yra e, augimo ir stabilumo paktą, tačiau jo taisyklių nebuvo laikomasi, buvo kai kurių pažeidimo atveju, bet numatytos sankcijos nebuvo pritaikytos. Taigi, Neturime dabar nei <laughs> tikro taisyklių gyvenimo, nei tikros valdysenos, o tai yra didžiulė rizika ir eurozona nekelia tokio pasitikėjimo, kurį turėtų kelti. Tik ką kalbėjome apie tai, kad reikia stiprinti augimą, reikia e, didinti užimtumą, kurti darbo vietas. Tačiau kaip tai padaryti, jeigu nėra visiško pasitikėjimo mūsų valiuta ir mūsų eurozonos valdymo institucijomis? Turime Europos centrinį banką, turime vieningą monetarinę politiką, bet mes neturime eurozonos ekonominės politikos. Turime tik tai nacionalinės politikas, kurios sudėtos į vieną krūvą ir, na, jeigu palygintumėm su federalinė valstybė JAV, tai yra didžiuliai skirtumai. E, todėl būtina užtikrinti evoliuciją, pereiti prie tokių institucijų ir tokios valdysenos, kuri būtų tinkama. Um, e, eurozoną. E, turime e, bėgį, biudžeto komiteto. Bereš e, turime rengiamą pranešimą dėl eurozonos biudžeto, kad būtų galima sureaguoti į asimetrinius šokus, kad uh, būtų galima siekti konvergencijos, kad būtų fiskalinės, socialinės, darbo srit, aplinkos ryties konvergencijos susitarimai, kad būtų reali politika, kad būtų galima gerinti augimą, investicijas, užimtumą. Yra stabilumo ir finansiniai mechanizmai, atitinkamai tinkamai, bet aišku, realiai nėra, parlam, jie nėra parlamentų suformuoti ir kontroliuojami nei nacionalinių, nei Europinio parlamento. Tai reiškia, kad tai yra didelis toks atotrukis. Ir prieš suteikdamas žodį komisarams, aš noriu paklausti, ar vice. Ar bendrapirmininkas norėtų ką nors pasakyti? Yeah, so, uh... Atrodo, kad jūs pasakėte svarbiausias mintis. Europos e, ekonominės ir pinigų sąjungos užbaigimas yra labai svarbus uždavinys mes jau žengėme labai svarbius žingsnius, užtikrindami ekonominę valdyseną. Aš tik norėčiau pridurti, kad jeigu pažvelgtumėte į skaičius, kuriuos e, pateikė mm, Dombrovski, tai mums pavyko sumažinti biudžeto deficitą, tai yra labai gerai, tačiau vis dėlto e, ekonominėje pinigų sąjungoje mm, tas deficitas yra mažiausias, lyginant jį tarptautiniu mastu. Tačiau dabar reikia žengti kitus žingsnius, užtikrinti stabilumą ir taip pat užtikrinti mūsų ekonomikų tinkamą struktūrą. Ir mes turime pasiūlyti ekonominės konvergencijos priemonės, taip pat augimo ir užimtumo skatinimo priemonės Ir labai svarbu pasakyti, kad mūsų ekonominės politikos koordinavimas yra nepakankamas, kadangi valstybės narės yra savarankiškos šioje srityje, tačiau vis dėlto anksčiau ar vėliau mm, pasitelkę politinę valią mes galėsime dar daug ką nuveikti, kad užtikrintume kuo sklandesnę valdyseną Taigi mūsų pranešimo e, projekte yra minimi ir kai kurie svarbus žingsniai, kurių reikės ateitie imtis. Pirmiausia žodis Valdis Tambrovskis. Ačiū gerbiami kolegos, gerbiami parlamento nariai, gerbiami nacionalinių parlamentų atstovai. Šiandien vyksta išsamės diskusijos apie ES ir nacionalinės ekonominės politikas. Diskusija parodo, parodė, kad labai svarbu sustiprinti mūsų ekonominės ir pinigų sąjungos institucijas. Yra dar pakankamai daug neišnaudotų galimybių mūsų ekonominėje ir pinigų sąjungoje stiprinant e, mūsų institucijų veiklą. Labai svarbu užtikrinti šių veiksmų sinchroniškumą ir labai svarbu, kad būtų susitarta dėl Europos pinigų sąjungos politikos tikslų. Labai svarbu sustiprinti pinigų sąjungą ir tas stiprinimas dirbant buvo vienas iš pagrindinių mūsų tikslų. Apie tai ir kalbama pranešime, kad ekonominė sąjunga užtikrintų kuo didesnę konvergenciją, taip pat socialinę sanglaudą. Mes apie tai kalbėjome ir Europos semestro rekomendacijose. Tos rekomendacijos yra skiriamos valstybėms narėms, kai jos priims nacionalinės programas. Taip pat reikia kurti nacionalinės konkurencijos tarybas, kad jos galėtų uh, skatinti konkurencingumą. Mes pri, pasiūlėme teisėkuros aktus dėl mm, indėlių draudimo ir mes taip pat numatėme integruoto kapitalų rinkos kūrimo programą. Dabar jinai yra peržiūrima. Dabar svarbu šitą programą įgyvendinti, galvojant apie tai, kad bankų sąjunga ir kapitalo sąjungos pasiūlymai yra prioritetiniai dalykai, dėl kurių susitarė ir parlamentas, komisija, ir taryba. Kalbant apie fiskalinę sąjungą, pirmiausia reikėtų priminti mūsų fiskalinės tarybos sukūrimą dabar reikėtų galvoti ir apie tai, kaip šitą fiskalinę sąjungą susijęti su politinė sąjunga. Reikėtų pagalvoti apie tai, kiek teisiškai pagristos mūsų reformos. Europos Sąjungoje reikalingos ir toliau papildomos priemonės e, vidutinės trukmės ir ilgalaikių laikotarpiu. Todėl komisija rengia ir tolesnės reformas. Mūsų pagrindinis tikslas yra padaryti mūsų ekonominę ir pinigų sąjungą kuo atsparesnė, tai reiškia, kad reikia užtikrinti valstybių narių ekonomikų konvergenciją. O tai reiškia, kad reikia sumažinti takoskirą tarp bankų sektoriaus ir kitų finansinių sektorių. Labai svarbu atsižvelgti ir į socialinės visuomenės reikmes, bet to mūsų pinigų sąjunga turėtų padėti siekti mūsų socialinės ekonomikos modelio. Tačiau skiriasi nuomonės, kaip pasiekti šių tikslų. Mes pasieksime savo tikslų, jeigu suderinsime, susitarsime dėl mūsų bendros vizijos. Pateiksiu konkrečių pavyzdžių. Siekdami finansavimo iš valstybės biudžeto mes galėtume, žinoma, geriau kontroliuoti makroekonominę riziką. Tačiau mūsų makroekonominė politika turėtų būti koordinuojama, kad būtų galima sumažinti riziką ir kad būtų galima e, būti atsparesniems ištikus dideliems šokams. Labai svarbu užtikrinti kuo didesnę ekonomikos augimo perspektyvą. Bankų sąjunga bus uh, užbaigta, kai valstybės narės konstatuos, kad indėlių draudimo lygis yra pakankamas visose valstybėse ir kad bus galima išspręsti problemas kylančias tam tikrais atvejais. Tam reikia labai svarbus reguliavimas ir taip pat stipri priežiūra. Europos pinigų sąjunga neįmanoma be stipraus euro. Pasitinkant Romos sutarčių 60-metį mes turime sustiprinti savo veiksmus ir, žinoma, nusiteikti diskusijoms dėl to, kaip užtikrinti eurozonos geresnę konvergenciją, kokius konvergencijos tikslus suformuluoti. Pirm yra numatytas tam tikros prioritetinės rytys, tai yra um, mokesčiai, um, darbo jėgos apmokestinimas ir taip pat mūsų ekonomikos atsparumo stiprinimas, konvergencijos ir konkurencingumo stiprinimas. Tai yra patys svarbiausi aspektai. Antra, penkių pirmininkų ataskatoje yra kalbama, kad viešųjų finansų rizikos stiprinimas yra labai svarbus visai Europai. Nacionalinio stabilizavimo priemonių gali nepakakti, jeigu kai kurios valstybės nesilaiko privalomojo pobūdžio e, prievolių. Todėl labai svarbu susitarti dėl e, suderintų draudimo priemonių įgyvendinimo. Ypač Tai svarbu toms valstybėms, kurios patikė, patiria asimetrinį ekonomikos vystimasi. Trečias aspektas tai yra bendros rinkos socialinių aspektų. Labai svarbu įtvirtinti socialinės teisės jūs matote, kad yra pakankamai daug temų, kurias vertėtų aptarti ir aš tikiuosi įdomių išvalgų iš jūsų. Ačiū pirmininkui Dombrovskijai ir dabar žodis komisarui Moskovičiai. Ačiū, ačiū, kad pakvietėte mane į šį renginį. Iš tikrųjų, ši galimybė yra labai svarbi siekiant pasikeisti nuomonėmis visais rūpimais klausimais. Mes kalbame apie įvairią e, yra sudinga politinį ir ekonominį klimatą, tačiau kita vertus reikėtų nepamiršti, kad euras visada buvo perspektyvinis dalykas ir todėl mes neturėtume apsiriboti vien diskusijomis šiuo metu. Labai svarbu e, pasakyti, kad Bereš ir Burger pranešimas bus labai svarbi gairė toliau dirbant. Rengiant šitą pranešimą, biudžeto komitete buvo, komitete buvo nuveiktas ta, labai daug darbo siekiant uh, aptarti ES ateities finansavimo galimybės. Nacionaliniai parlamentai taip pat labai aktyviai dirbo per pastaruosius 12 mėnesių. Mes gavome labai daug įvairiausių nuomonių iš nacionalinių parlamentų pasiūlymų. Taigi, kokių priemonių reikia, kad galėtume įveikti tą nepakankamą pasitikėjimą eurų ir eurozona. Labai svarbu įveikti kliūtis makroekonominėje mm, e, plotmėje. Mes e, pareikalavome kuo aiškesnės fiskalinės krypties valstybėse narėse, turėdami omenyje, kad ekonomikos atsigavimas yra perlėtas ir e, jis nėra pakankamai intensyvus. Iš tikrųjų labai svarbu būtų susitarti dėl primtiniausios krypties ES mastu. Penkių pirmininkų dokumente yra kalbama apie sustiprintą ekonominę valdyseną. Dabar mes e, įveikėme pirmąjį šio proceso etapą, o žalioji knyga, kuri pasirodys kovo mėnesį, jau pažengtins antrą šio proceso etapą. Mes kalbame apie Europos fiskalinę e, valdybą, kurios egzistavimą pagrindė Danijos ekonomistai. Ir buvo numatyti pagrindiniai fiskaliniai reikalavimai. Šita fiskalinė valdyba pradeda veikti ir dabar reikia galvoti apie struktūrinės reformas, o tai reiškia, kad valstybėse narėse reikia sukurti produktyvumo, gamybos efektyvumo tarybas, kurios padės identifikuoti e, žmogiškojo kapitalo identifika, e, apsaugos reikmes. Labai svarbu sustiprinti socialinį aspektą. Aš manyčiau, kad mes žengėme pakankamai ryštingus žingsnius, stiprindami Europos Sąjungos ekonominę valdyseną, bendradarbiaudami su nacionaliniu parlamentu atstovais. Mes lankomės nacionaliniuose parlamentuose, bendradarbiaujame su jais, spręsdami šiuos klausimus, o komisija yra pasirengusi išleisti Baltąją knygą apie ekonominės ir pinigų sąjungos tolesnę raidą. Ir mes manome, kad šita plataus masto Baltoji knyga E, e, galės būti bendrų mūsų platesnių veiksmų sudėtinė dalis, kuriuos mes paskelbsime kovo mėnesį prieš švesdami 60-asias Romos sutarčių metinės. Labai svarbu užtikrinti ir fizinį saugumą. Aš nenorėčiau pristatyti šio dokumento turinio išsamei, tačiau norėčiau patikinti, kad šitame pasiūlyme, šiame dokumente yra dar kartą įvardinami visi iššūkiai. Kalbama apie tai, kad labai svarbu užbaigti bankų sąjungos kūrimą ir taip pat finansinių problemų sprendimo mechanizmo nepriekaištingą veikimą. Mes turime pirmiausia kalbėti apie tai, kad e, užstrigo investicijos, kurias reikia skatinti, tačiau kita vertus mes turime taip pat ir galvoti apie tai, kaip pasidalinti e, e, investicijų riziką. Mums svarbu užtikrinti reformų pažangą, tinkamai pasidalinant riziką. Visus tuos žingsnius žengiant labai svarbu atsižvelgti į socialinį aspektą, kad mūsų valstybės ir piliečiai imtųsi atsakomybės už mūsų e, bendrą veiklą. Dirbdamas Eurogrupėje sukaupiau pakankamai daug patirties ir galiu pasakyti, kad aš esu įsitikinęs, kad niekas nepavyks, jeigu Europos eurozonos architektūra išlis tokia, kokia dabar, kad bus dirbama Europos centrinėme banke ir su nacionaliniais centriniais bankais. Reikia siekti kuo daugiau demokratijos, skaidrumo ir stengtis reformuoti eurozoną. Labai svarbu pasakyti, kad euras užtikrina dinamiką ir stabilumą, tačiau tam reikalinga daugiau demokratijos. Demokratija yra labai svarbi, jeigu norime užsitikrinti visuomenės palankumą eurui. Daug kas galvoja, kad kai kuriuose valstybėse vyksantys rinkimai vyks nepalankiomis sąlygomis, o aš galvoju, kad dabar pats tinkamiausias momentas pamastyti apie Europą ir imtis ryštingų veiksmų, tuo labiau, kad situacija nėra pakankamai garantuota ir kadangi mes siekime kuo daugiau stabilumo. Šita tarp parlamentinė savaitė yra puikia proga pasirenkti ataskaitoms konkrečioms valstybėms, kurios bus pradėtos renkti vasario mėnesio pabaigoje. Tai yra ypatingas momentas dar ir dėl to, kadangi mes rengėme ir Baltąją knygą ir mes tikimės, kad nacionalinių parlamentų atstovai įsitraus į bendras diskusijas dėl Baltojoje knygoje minimų klausimų. Žinoma, laukiu jūsų pasisakymų, nuomonių ir komentarų. Of... Ačiū. Taip pat ir už tai, kad akcentavote, jog būtinos viešos diskusijos šią temą ir iš tiesų šitą e, sesiją puikia galimybė tokiam diskusijom. Pradėsime diskusijas. Pirmiausia, žodis ponui Nikolas Tornaritis iš e, Kipro atstovų rūmų EPP. Ačiū, pirmininkė. nors e, pasiekėme svarios pažangos fiskalinio konsolidavimo srityje, negalime atsipalaiduoti. Nemetas poilsiui lieka daug svarbių iššūkių, kaip pavyzdžiui didžiulis jaunimo nedarbas, ilgalaikis nedarbas Kai kuriuose ES valstybėse narėse yra didžiulis valstybės įsiskolinimas. Yra neligybės, jos taip pat patiria finansinio, socialinio sunkumo, yra ir skirtumo tarp valstybių narių. Stiprėja euroskeptiškos nuotaikos, stiprėja populistinės partijos, sensta mūsų visuomenė, kartu išgyvename pabėgėlių krizę, vėlgi buvo priimtas sprendimas dėl breksito, visame pasaulyje patiriama terorizmo grėsmė. Ir noriu pabrėžti, kad mūsų ekonomikos problemų, ypač struktūrinių, neišspręsime vien tik tai monetariniam priemonėm. Dabar svarbiau negu bet kada yra dar kartą patvirtinti um, solidarumo principą, kad uh, tai yra pagrindinis ES principas ir juo remiantis reikia kurti santykius tarp valstybių narių. Uh, Ir e, tuo remiantis reikia gyvendinti politiką skirtą siekti ekonomikos augimo, kurti darbo vietas. Dėkui. Thank you. Ačiū. Toliau žavo galamba. Ne, atsiprašau. Miguel Tiego. Portugalija, Goja. Ačiū pirmininkė. Esu iš Portugalijos Respublikos nacionalinės asamblėjos bendroji rinka nesumažino skirtumo tarp valstybių narių priešingai. Ekonominiai skirtumai tik tai išaugo, tai matome ypač ir Portugalijoje. Ir e, galvojant apie tokią asimetriją, svarbu pagalvoti apie tai, kaip būtų galima persidėrėti dėl įsiskolinimų, kad valstybės narės galėtų vykdyti savo pagrindinės funkcijas um, švietimo srityje, darbos srityje, žimtumo srityje ir iš tiesų e, tai, kad e, bankų nusavybė sukoncentruota vienose rankose iš tiesų sukurto oligopolija buvo ir todėl valstybės narės negali valdyti savo pačių finansinės sprendimos. Ir bankų sąjungos idėja iš pat pradžių buvo pristatyta kaip parama MVI, bet e, Iš tiesų, čia turbūt esmė yra tik tai privatus kapitalo stiprinimas, yra finansinis sektorius, yra socialinio sektoriaus grobuonės plėšrūnas ir iš tiesų pasaulinių lygmenių tai tiesiog yra netvaru. Vykdoma taupimo politika, persidaroma dėl valstybinės skolos, nes iš tiesų teikiam, turi būti teikiama parama toms valstybėm, kuriam taikomos trokos e, taisyklės ir iš tiesų reikalinga parama valstybėms, kurios nori išstoti iš eurozonos, kai tampa nebetvaro, iš tiesų yra kas. Uh, uh, uh, nori bankų, bankų sąjungos, e, tai tiesiog iš, išardytų bendrą rinką. Aš nemanyčiau, kad mums reikėtų uh, taisyklės pildyti taisykliam, naujom taisykliam, galvojant apie tai, kokie padėti esame dabar. Ačiū. Pierre Lengvėje, Prancūzija. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau mm, pratesti tai, ką pasakė pirmininkas Artui. Uh, sakė, kad turime pasirinkimą tarp ekonomikos valdysino ir ekonomikos bendrautorystės, tai yra taisyklių gyvenimo. Mes nepadarėme to ekonomikos valdysenos ir mes tik tai pridauginome taisyklių. Tai ta, ta autorystės prisėmimas už tų taisyklių gyvenimą dar to nepadaryta. Ir turime tarnę sąjungą, bankinę, neturime makroekonominio stabilumo biudžeto reikiamas politikos, turime taisyklės, kurios e, už tik tai stiprina procikliškumą dėje, ką mes matome pastaros kelius metus. Tai, e, problemos tik sukasi ratu ir e, iš tikrųjų sugrįžtame prie to, ką um, turėjome padaryti nuo pat pradžių. Mums reikėjo nuoseklios ES makronominės politikos. Uh, komisija siūlo, kad mūsų monetarinė politika būtų labiau ekspansioni, ekonominė politika būtų labiau ekspansionistiška. Toliau ES teikimo sutartyse yra pasakyta, kad ES biudžetas turi būti finansuojamas iš nuosavų išteklių. Taigi mes turime reikalingą straipsnį ir man atrodo, tai yra ta tikroji tema, apie kurią turime kalbėti. Mes turime uh, galvoti apie tris nuosavų išteklių šaltinius. Visų pirma, tai yra finansinių sandorių apmokestinimas. Man atrodo, kad tai yra puikus atsakas į finansinę krizę, kurią patyrėme prieš dešimtmetį. Toliau antras tai būtų CO2 apmokestinimas. Ne vien tik tai prie Europos Sąjungos sienų mes turime būti ne vienintelis žemynas, kuris kovoja su, šiltna, su šiltnam efektu, su klimato atšilimu. Um, ar mes vieninteliai turime laikytis aplinkosauginių socialinių taisyklių toliau? Tai būtų. Um, nuosavi ištekliai uh, su uh, bendru, uh, ta, bendra taikymo baze, tai leistų užtikrinti konsoliduotą ekonominę politiką. Uh, Ačiū toliau. Krastana Perič iš Kroatijos parlamento EPP frakcijos. Dobar dan. Uh, e, yes. Labą dieną. Esu Krasnana Perič iš Kroatijos. Esu finansų komiteto pirmininkė finansų ir biudžeto komiteto pirmininkė. Norėčiau pasidalyti savo nuomonę dėl padėties mano šalyje ir tai, kaip įsivaizduojame ES ateitį. Kroatija per šešerius metus turėjau galimybių išsiropšti iš finansų krizės. Šešerius metus Kroatijoje truko nuosmokis, dabar pasiekėme 2,7 procentų ekonomikos augimą ir ateinančių laikotarpių prognozuojamas augimas yra maždaug 3 procentų. Biudžeto deficitas pirmą kartą po dešimties metų sumažėjo. Anksčiau tai buvo daugiau negu 87 procentai, o dabar yra maždaug 5. Ėmėmės daugybės priemonių, gyvendinami ir fiskalinę, ir ekonomikos politiką. Ir nors opozicijos atstovai teigia, kad mūsų ekonomikos politika nebuvo daug pasiekta, aš su tuo visiškai nesutinku. Visgi mane neramina politiniai judėjimai ir partijos, kurie pasisako už uh, išstojimą iš eurozonos, euro panaikinimo. Kroatija priešingai nori įstoti eurozoną, kad, kad ir Kroatija būtų naudojama bendra valiuta. Ačiū, Nikolas Manijos, Graikijos parlamentas. Gue. Labai diena visiems. Norėčiau padėkoti pirmininkui. Antrą kartą paprašiau žodžio, nes e, noriu kai kuo pasidalinti. Manau, kad nuo ES sukūrimo susidaro toks įspūdis, kad žlugus e, diktatūrai Graikijoje ir, na, ir aš rėmiau tą pačią idėją vieningos Europos. Ir ateityje problemų galėsime išvengti tik tai tuomet, kai tautos bus vieningos ir biudžeto komiteto pirmininkas e, sakė tai, kas yra labai svarbu. Turime e, dvi galimybės eiti vieną kryptim, tai būtų e, ekonomikos politikos kryptis, čia daug pasiūlymų yra, bet turime ir kitą kelią, kuris mano supratimu yra lemiamas. Ir čia ne, negalimos įvairios interpretacijos. Antrasis kelias tai yra integravimas demokratijos, solidarumo ES, Eurozonoje, jei prarasime politinę kryptę, jei pamiršime tai, kad demokratija apjungia ES tautas ir tai buvo tas sukurtas ekonominis vienis, sudursime su, su um, problemom, nepasieksime tikslų, turime gilinti demokratiją Europos Sąjungoje, Eurozonoje. Ką tai reiškia? Na, techniniu požiūriu tai reiškia, kad daugiau sprendimo turi būti primami išrinktųjų institucijų, žmonių išrinktų institucijų, na, techninis pastebėjimas dėl e, apmokestinimo, nes apie tai kalbėjome. Nebus e, kokybiškos demokratijos šalise, jeigu uh, E, atskirose e, šalise skirsis e, apmokestinimas. Turime suprasti, kad tai sukuria neligybę, neteisingą konkurenciją. Taigi, kai kalbame apie ekonomikos ir pinigų sąjungą, tai reikėtų akcentuoti, jog reikia vien, vienodo ap, ligmens apmokestinimo įvairiose šalise. Dėkui. Now. Ačiū, Joachim Pos, Vokietijos Bundestagas, SND. Gerbiamas pirmininkė, pastaraisiais mėnesiais Europai kilo Brexito iššūkis, Trumpo išrinkimo prezidentų iššūkis ir kiti. Baltosios knygos iniciatyvos ėmėsi pirmininkas ir tai yra iš tikrųjų drasus žingsnis. Dabar mes valstybėse narėse kartais manome, kad reikia šiek tiek aprimti, būti apdairūs, kad nacionalistai nepadarytų Europos tokia, kokios mes nenorim. Priešingai mes turime pateikti labai aišku atsakymą. Jis galėtų būti toks, kad šalia taktinių ėjimų mes tiesiog ryštumėmės užbaigti kurti euro zoną. Ir vietoj to, kad visą naštą neštų ECB, apie tai kalbama mano šalyje, perdume į polimą. Ir tai galėtų būti galimybė įveikti ir šituos sudėtingus iššūkis. Tai yra įtraukti Europos stabilumo mechanizmo nuostatas į Europos sutartis ir siekti kuo veiksmingesnės pinigų politikos. Dabartinė pinigų palik... politika pasiekė savo galimybių ribas. Todėl aš raginu ir pritariu kolegai Mockovičiui ir kitiems, kad reikalingas atsakymas į tuos neracionalius iššūkius, reikalingas atsakymas į Trumpo, Putino, Orbano kitų pareiškimus ir pasisakymus. Iš tikrųjų reikia atsako tokiems kaip Kačinski, kurie nenori stabilizuoti Europos, o tiesiog ketina siekia ją destabilizuoti. Tokio atsako mums reikia. Very... Dėkuoju. Kristos Staikūras iš Graikų parlamento APP atstovas. Ačiū. Finansų krizė parodė, kad ekonominė ir pinigų sąjunga turėtų būti reformuojama ir kad turi būti parodytas solidarumas. Pastaraisiais e, metais e, Europos e, pinigų sąjungoje buvo imtasi veiksmų, kad būtų stiprinamos valstybių narių institucijos, tačiau reikalingi ir atskiri ir kolektyviniai veiksmai, kurie leisų sustiprinti mūsų turimas finansinės priemonės. O tai reiškia, reikėtų vykdyti nuosekles, gilias reformas atsižvelgiant į ekonomikos ir socialinius tikslus. O tai reiškia, kad reikia formuluoti prioritetus. Reikia atsižvelgti į politinį kapitalą, į komunikavimo gebėjimus. Reikalingi konkretūs tikslai, kurie leistų priims, prisimti atsakomybę už nacionalinius reformų procesus ir kad reformos būtų vykdomos veiksmingai ir atsakingai. Antra, finansavimo užtikrinimas labai svarbus verslui, ypač tose šalyse, kuriuose yra nepakankamai stabili e, bankų sistema. Labai svarbu užtikrinti galimybę spręsti problemas susijusias su nemokumu. Bankų sąjungai užbaigti reikia taip pat e, e, sustiprinti rizikos mažinimo ir dalymosi riziką e, aspektus. Fiskalinėje politikoje reikia atsižvelgti į ekonominį ciklą ir tikslus ir taip pat į atitinkamą konsolidavimo e, sandarą. Pirmiausia, reikia konsoliduoti išlaidas ir taip pat atsižvelgti į tiesioginį ne, ir netiesioginę prieigą prie valstybės finansavimo. Taigi viešieji finansai turėtų būti stabilizuojami tvariai ilgam laikotarpiui ir tai reiškia, kad reikia formuluoti ilgalaikius fiskalinio stabilumo tikslus. O tai reiškia, kad reikia ir toliau imtis labai gilių struktūrinių reformų. Dabar kalbės Enrico Riante Dijas iš Portugalijos parlamento SPD PDS frakcija. Pardon outra vez, é a minha segunda oportunidade de falar hoje. Dėkoju už eh, galimybę kalbėti, pasisakyti antrą kartą. Daug kas buvo pasakyta apie eurozonos fiskalinius gebėjimus, jų stiprinimą kaip eh, svarbiausia priemonė įveikiant asimetrinius šokus ir užtikrinant ekonomikos konvergenciją. Šiame trumpame pasisakymė norėčiau pasakyti, kad dabar ypač svarbu užbaigti bankų sąjungos kūrimą. Kadangi, kaip kolega iš Vokietijos kalbėjo, mes turime būti patikimi, mumis turi tikėti rinkėjai, pasitikėti mūsų fiskalinę ir biudžeto politiką. Dabar bankų sąjunga yra neužbaigta dėl to, kadangi nebuvo priimti tinkami sprendimai, kadangi finansų sektoriaus problemų sprendimo mechanizmas nebuvo pakankamai išsamus ir nacionaliniai mokesčių mokėtojai turėjo mokėti už bankų problemas. Dėl to sumažėjo piliečių pasitikėjimas bankų sistema, bet to piliečiai nepasitikė nei Europos centrinių bankų, nei vieningo finansų sektoriaus problemų sprendimo mechanizmu, nei konkurencingumo direktoratu. Portugalijos parlamento nariai buvo įtraukti į darbo grupę, kuri nagrinėjo klausimus susijusius su finansinių problemų e, sprendimu. Ir mes iš tikrųjų sobijojome ES institucijų sprendimais. Norėčiau paklausti komisijos atstovų paprašyti, kad jie pagal padėtų apie procesus, kurie užtikrins bankų sąjungos kuo skubesnį užbaigimą. Stefano Stefanų iš Kipro parlamento. Ačiū pirmininkė. Išklausime daug įdomių minčių, norėčiau paminėti tris aspektus. Pirmiausia, tarp socialinių ir finansinių tikslų nėra e, sąveikos, bet to fiskalinė politika turėtų būti kumulatyvi, išsami. Ir trečias elementas dabar vykdomos politikos net neišė konkrečių rezultatų arba jie yra nepakankami ir mes savo nuomonė teigiame, kad visus iššūkius siekime ir dabar pasitikti tomis pačiomis priemonėmis, kurias taikėme finansinės krizės metu. Vėl mes kalbame apie taupimą, mažiname socialinės išmokas, tačiau visa tai nepadeda dirbantiesiems, tai negerina mūsų ekonominės situacijos, tokia politika tiesiog dar labiau pakerta mūsų ekonomikos raidą ir taip mes tiesiog sukamės užburtų ratų, kuris net neša jokios pažangos. Taigi žinia yra labai aiški. Jeigu mes norime veiksmingos pinigų sąjungos, tai mes turime uh, taikyti kitą politiką, o jeigu to nepadarysime, tai dar labiau nugrimsime į nacionalizmą ir atsiskyrimą. Europos centrinis bankas dabar gavo labai daug įgaliojimų ir jisai dabar tampa labai svarbiu jėgos ir traukos centru. Ir tai kelia abejonių dėl demokratijos Europoje. Kyla problemų ir dėl tokios politikos teisėtumo. Dabar kalbės Europos parlamento atstovas Marko Valį, tai yra Italijos e, atstovas FDD frakcijos atstovas. Ačiū pirmininkė kalbant apie Europos ekonomikos ir pinigų sąjungą. Aš šią temą kalbėjau jau anksčiau ir norėčiau priminti, kad nepageidautina politika, kuri tiesiog aukoja ištisas kartas, kadangi ir toliau yra nekreipiamas dėmesys į gyventojus valstybėse narėse. Dėl bankų sąjungos aš norėčiau pasakyti, kad išklausiau e, vienų argumentų, tačiau yra ir, taip sakant, populistinių argumentų, kurie, kuriais teigiama, kad visos ES priimtos priemonės, fiskalinės tarnybos ir taip toliau buvo viso blogio priežastis. Kad, bet reikėtų prisiminti, kokios diskusijos vyko nacionalinėse parlamentuose. Įvairios gelbėjimo priemonės buvo taikytos, tačiau jos ne visada pasiteisino, o dabar yra kalbama apie tai, kad reikėtų e, apdrausti indėlius. Žinoma, dėl šio ketinimo abejoti netenka. Tačiau reikėtų prisiminti, kad Europoje nėra centrinės bankų sistemos ir dėl to susidurime su pakankamai nestabilia situacija. Reikia ieškoti kompromiso, kad pavyzdžiui šiaurinės valstybės padėtų užtikrinti kuo didesnį stabilumą pietų valstybėse. O dabar mes tiesiog esame pateikę pasiūlymą, kuris yra vertinamas e, kaip populistinis, tačiau aš taip nemanau. Mes manome, kad bankų ekspertai turėtų užsakyti nuomonę apie mūsų pasiūlymą. Leidau Amaro iš Portugalijos nacionalinio parlamento PSD EPP frakcijos atstovė. Ačiū pirmininkė, gerbiami komisarai, gerbiamis ponios ir ponai. Jau keletą metų teigiame, kad mūsų pinigų sąjunga yra nepakankamai tvari, valstybės narės įgyvendina savo ekonominę pinigų politiką, tačiau įgaliojimus palaipsniui turi atiduoti Europos centriniam bankui. Tačiau situacija yra pakankamai ne, neaiški, kadangi tarsi yra sustota tilto viduryje. Kai kas šioje salėje mano, kad geriausias sprendimas būtų apskritai atsisakyti euro. Mes puikiai suprantame, kad euro projektas iki galo nebuvo įgyvenintas dėl to, kad ne visi atliko savo prievolės. ES institucijos ir nacionalinės valstybės tiesiog neįgyvendina išsikeltų uždavinių. Tiesiog mes turime imtis veiksmų. Aš priklausau frakcijai, partijai, kuri mano, kad reikia imtis atsakomybės, pasinaudoti mūsų teisėmis ir galimybėmis įgyvendinti reformas, kad galėtume mažinti skolų naštą, tačiau lygiai tą patį turėtų daryti ir ES institucijos, kad jos įgyvendintų tai, dėl ko yra susitarta, kai buvo pasirašomi dokumentai dėl bankų sąjungos kūrimo. Jeigu mes mm, sukūrėme tik tai dalinę bankų sąjungą, tai ji neveikia. Neveikia todėl, kad nėra um, užtikrintas indėlių draudimas. Bet to Europos uh, valiutos fondas galėtų ne tik tai teikti pagalbą valstybėms narėms, kad jos galėtų įgyvendinti struktūrinės reformas, bet toks fondas būtų naudingas ir visai ES, nes jis padėtų įveikti asimetrinius šokus, kurių prognozuoti neįmanoma. Labai svarbu, kad ES buvo sukurtas valdysenos mechanizmas, tačiau šitas mechanizmas turi būti tinkamai įgyvendęs pirmiausia Eurozonos valstybėse. Kada tai atsitiks? Dėkoju. Dabar kalbės Fabien Keller. Prancūzijos nacionalinės asamblėjos atstovė, respublikonė. Ačiū pirmininkė. Mm, tikrai džiugu pavaduoti Mišelę Dri. Aš jį pirmininkavo pirmai, dabar komitetui dabar aš po jos dirbu ir tikrai džiugu būti čia Europos parlamente ir prisidėti prie šių diskusijų. Kalbant apie ekonominę ir monetarinę sąjungą, aš norėčiau paminėti tokį techninį elementą, elementą tai yra uh, toks tikrai, na, švelnus, e, aplaidus gal netgi požiūris į mokesčių sritį. E, Prancūzijos senatas didelę daugumą patvirtino rezoliuciją kuri remia jūsų siekį. Tai yra, kad būtų um, įmonių um, mokesčių bazė harmonizuota tam, kad būtų galima geriau kovoti su mokesčių slėpimu, kad būtų galima kovoti ir su mokestinė konkurencija, kur iš tikrųjų yra labai neigiamas poveikis daromas Europos Sąjungai. Europos Sąjunga negali harmonizuoti tos ryties uh, savo teritorijoje ir iš tikrųjų negali apmokestinti tinkamai tų pajamų, kurios yra ES sukūriamos, gaunamos. Kalbant apie ekonominį monetarinę sąjungą, mm, reikia paminėti biudžetinės priemonės, kurios yra labai svarbios. Taip pat aš norėčiau labiau kalbėti apie e, eurozonos valdymo aspektą ir ypač e, parlamento vaidmenį eurozonos bendroje veikloje. Mes puikiai žinome, e, kokia bebūtų politika, mums būtinai reikia parlamentinės kontrolės, tos parlamentinės ašies, ji tikrai labai svarbi, nes mes su europiečiais, su piliečiai savo palaikome tiesioginį ryšį ir todėl būtinai reikia įgyventi tokią politiką, kuri išliktų nacionalinio lygmens ir uh, būtų tinkamai įgyvenima Europos lygmenių. Tai yra esminis elementas. Aš pasisakyčiau už tai, kad reikėtų sukurti parlamentą, kur dirbtų Europos parlamentarai ir nacionaliniai parlamentarai kartu kad tas dialogas būtų realus ir kad piliečių perdama žinia nuskambėtų labai garsiai. Uh, aš paminėčiau ES veikimo sutarties 13 straipsnį. E, nu, nu, rytoj po pietų kalbėsime apie tai, tikrai nėra pakankamo efektyvumo sprendimų prieimime, kas yra būtina ES iš tikrųjų. Todėl reikėtų prie to sugrįžti. Iš tikrųjų dabar ES yra e, tas e, jūsų siekiamos asamblėjos embrionas, sakykime. Uh, Ekonomikos reikalų komiteto pirmininkas Graikijos parlamente, Sirijos atstovas, panas Lauras. Ačiū pirmininkė. Faktas sunt servanta. Taip yra Platonas pasakęs. Tai reiškia, kad e, tai, dėl ko sutarta, turi būti vykdoma. Ir Graikija, kaip žinoma, įvykdė visus savo įsipareigojimus. Bet e, pastaruoju metu, kaip matome, vyksta tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, Vokietijos finansų ministerijos atstovas pasakė, kad jeigu TVF nedalyvaus Graikijos programoje, Tai ponas Šoiblė todėl tada pasiūlės, kad Graikija išstoto iš eurozonos. Ką tai reiškia? Gerbiamas e, ponas Moskovičiai, ponė Gotieri, kas vyksta? Grįžtame prie Greksito. Ir e, vieni yra gerieji policininkai, o kiti blogųjų vaidmenį atlieka. Graikija tik tai brenda iš krizės. Ir dabar yra prognozuojama, kad po septynerių nuosmukio me, metų mūsų ekonomika augs dviem su pusė ar net šiek tiek daugiau procentų. Uh, E, mes ne sanglaudos, ne solidarumo prašom. Mes prašom, kad būtų laikomasi susitarimo. Bet visgi yra kas kliudo mūsų šaliai eiti e, tinkamą linkme. Ir Europos piliečiai mato, e, kaip yra žaidžiama su maža valstybė jau septynerius metus. Uh, 35 procentai gyventojų gyvena skurde, o daugelis rodiklių yra neteisingi dėl klaidų. O, o su tuo sutiko ir TVF, ir ES institucijas pripažino, kad tai jų pačių klaidos. Ir ES piliečiai negali leisti, kad taip vyksta, nes iš tiesų, jeigu kovoja trečiosios šalis, tai yra TVF ir ES institucijos, o štai moka uh, gyventojai. E, Graikija nenori atsidurti tokioje padėtyje ir nenori, kad ją mindytų e, stip, stipresnė tokios e, institucijos kaip TVF ir Europos institucijos. Menov, Kristemenov, Latvijos parlamento narys, biudžeto komiteto narys socialdemokratinės frakcijos antarvės grupės atstovas. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu angliškai, kaip buvo aiškiai pasakyta pirmosios sesijos metu fiskalinis konsolidavimas e, nėra vienintelė būtina sąlyga ekonominiam augimui, investicijoms. Iš tiesų, e, vidinė paklausa yra būtina sąlyga taip pat. Ir savo rašto aš norėčiau pažymėti, kad labai reikšmingos yra tiesioginės viešosios investicijos, kad būtų skatinama vidinė paklausa. Ir tas būtinumas yra, aišku, valstybėse narėse, kur rinkos nepakankamai išvalgyti komerciniai bankai e, in, investuoja į, į, į verslą, investicijos patenka į stambes įmonės. Dėl verslo planų atsitinka taip, kad verslo planams skiriama daugiau dėmesio. Latvijoje gyvena mažiau negu 2 milijonai, beveik ketvirtas milijonai emigravę yra. Ir Ir iš tiesų e, valstybė tikisi, kad investicijos ateis iš finansinių rinkų. Ar EPS numato e, galimybės didesniem viešosiom investicijom? Atsakymas ne yra e, viešosios investicijos ir ribojimas, iš taip iškreipiama konkurencija, laisvosios rinkos veikimas. Nes iš tiesų politinis institutas trukdo ekonomikos augimą. Ir aš sakyčiau, kad prioritetas viešųjų investicijų turi būti suvoktas, pripažintas, e, baigta jo kurti EPS. Tam, kad būtų privačios investicijos, tai pirmiausia e, reikia užtikrinti e, viešasias investicijas, nes privačios investicijos eina paskui paklausą. Burslava Auguslava Nesurovska, kuri yra e, šeimos ir pagyvenusių žmonių be socialinės politikos grupės vadovė Lenkijos senate. Ačiū pirmininkė, gerbėmieji. Eurozona ir Europos e, Sąjunga e, turi puikius e, pagrindus, iš tiesų suteikia galimybės vystytis silpnesniems valstybėms, neribojant stipriųjų vystimuose. Ir tokį pagrindą reikia išlaikyti, turime suteikti galimybę plėtrai. ekonomikos ir turime remti ES galimybės e, e, plėtotis e, patiems, kad nebūtumėm priklausomi. Tiesų, panėjau, dabar atsitinka taip, kad ribojama yra valstybių narių valia prisijungti prie eurozonos ir iš tiesų pagalba negali lemti to, kad kitos šalis tas priklausomos nuo, nuo, nuo kitų. Janišų Kans, Latvijos parlamento narys, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, žaliųjų ir uh, ūkininkų partijos atstovas. Godātais priekšstādātāja kungs. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų nacionaliniam parlamentam ir atitinkamiam komitetam darbė gali reikėti papildomos informacijos, kad mes galėtumėm dalyvauti tam darbė, kai siekiama gerinti EPS. Iš tiesų turint galvoje, kokią informaciją turi nacionaliniai parlamentai. Na, tai taryboje vyksta darbas su indėlių garantijų e, sistema. Uh, ir pasiūlėme yra numuotama vieninga sistema indėlių garantijų, kad būtų sukurtas fondas ir pernai Liepos 17 Kofino taryboje buvo patvirtintos tarybos išvados ir numatyta politinė parama tam, kad būtų stiprinama bankų sąjunga, numatomi tolesni veiksmai šioje srityje. Ten pasakyta, kad bus numatytos rizikos mažinimo priemonės, kitos priemonės finansų sektoriuje ir aš norėčiau užduoti klausimą adresuoto komisijos nariam, kiek jau yra pasistumėta į priekį, dirbant šį darbą ir koks būtų nacionalinių parlamentų vaidmuo šio požiūriu, kaip jie galėtų prisidėti. Ir pabaigai, ponas Nasus Atenažių, Graikijos parlamento narys. Ekonomikos reikalų komiteto narys ir Sirizos partijos atstovas. Ačiū pirmininkė. Na, pabandysiu sutilpti vieną minutę, o ne į dvi sutiktas minutės. Noriu užduoti klausimą. Klausimas ponui Dambrovskijui. Jis atsakingas už socialinį uh, dialogą, ir jis priklauso naujo Europos politikų kartai. Manas Dabras, kaip pastebėjau, kad jis labai e, atsargus, tai privalumas, tai teigiama. Skaitote iš lapo, tai gerai. Ar perskaitęs esate kai kurių mokslininkų kritiką išsakytą ES politikos atžvilgiu, politikos, e, už kurią jūs atsakingas yra, paminėsiu e, tą kritiką, kad galėtume susirasti internete. Valas Krugmanas yra e, pasakęs taip. Europos beprotystė vykdant taupimo politiką. Tas pats e, mokslininkas yra jūs paraginęs yra jūs pavadinęs e, taupimo gangsteriais. Na, nežinau, ką, e, nežinau, ką tai reiškia. Ar jums tai ką nors reiškia? Galbūt reikėtų iš mokslininko timti Nobelio premijas, nes, pavyzdžiui, Jozefas Štiglicas yra panašiai pasisakęs. tai gal reikėtų imti pagalį ir juos išvaikyti visus ir prašysiu vertėjų išversti. Nes e, ar iš tiesų e, reikėtų e, jiems užminti ant, ant tiesiog ant ger, gerklės. Ar išvaikyti su pagalios visos ir apie tai uh, kalbama uh, E, knygoje pavadintoje e, e, Stress test, pano Tegnerio, kuris buvo Obamos patarėjas. Iš tiesų, jisai yra kalbėjęs apie, apie, apie Graikiją ir niekas to nepaneigė. Jis sakė, ir iš tiesų jūs norite taip priminti uh, graikus ir varyti juos pagaliais. Na, iš tiesų, jeigu norite tai daryti, darykite to, bet turite pasirūpinti, kad krizė neišplistų ir kitoje Atlanto pusėje. Terme des, des prises de parole, c'était un échange de vues très, très large. Atrodo, baigėme pasisakymą laiką, kalbėjome apie eurozonos valdymą, kėlėme, buvo iškelti klausimai mūsų dviem komisaram, nu, kurie dalyvauja posėdėti, tai aš siūlyčiau uh, kad e, jie buvo atsakytų tuos klausimus, o po to trumpai Roberto Galtieri ir aš pats pabandysime e, suformuluoti išvadas, baigiamasias pastabas. Kas pradėsite, gal jūs vicepirmininkė Domrovski? Uh, honorable uh, colleagues, first of all. Gerbėmi kolegos, visų pirma noriu padėkoti Jums už uh, Už labai e, produktyves diskusijas, už tai, kad buvo iškelta daug minčių. Tikrai labai svarbu dalyvauti tokiuose diskusijose, nes tai parodo, ką mūsų daromi veiksmai šiame pirmame etape duoda, kokių reikės veiksmų, kad užbaigtumėm ekonominės monetarnės sąjungos institucinę visą architektūrą, nes visi tie dalykai tikrai labai glaudžiai susiję, vienas iš kito išplaukia. Ir Šiuose diskusijose mes aiškiai matėme, kaip šie du aspektai yra tarpusavė susipinę. Dabar perėčiau prie konkretesnių klausimų, kurie buvo užduoti dėl viešas sektorios investicijų. Uh, Apie viešo sektoriaus investicijas mes kalbėjome ir Europos semestro kontekste. Iš tikrųjų labai svarbu skatinti investicijas, nes tai yra vienas iš mūsų politikos prioritetų kartu su struktūrinėmis reformomis, mūsų ekonomikų modernizavimu ir atsakinga fiskalinė politika. Komisija yra toliau pasiryžusi skatinti viešo sektoriaus investicijas, taip pat ir privataus sektoriaus investicijas, taip pat ir per Europos strateginio investavimo fondą Taigi tikrai labai svarbu gerinti investavimo aplinką, galvoti apie tai, kiek yra ES fondų lėšų valstybės analise prieinama, kokie kiti aktualūs dalykai. Taip pat buvo keliama klausimų dėl bankinės sąjungos sukūrimo užbaigimo. Kaip jau anksčiau buvo pasakyta, pasidaly, rizikos pasidalymas, rizikos mažinimas turėtų žengti koja kojon. Tai iš dalies atspindi ir Rusams užduotą klausimą Aš atsakysiu į jį latvių kalbą, kadangi šis klausimas buvo užduotas latviškai. E, taigi, garantijų. Kalbant apie Europos indėlių garantijų sistemą, e, taip reikia pasakyti, kad e, viskas sukasi ir aplink tą klausimą, kad rizikos mažnymo, rizikos pasidalinimo priemonės mm, turi mm, būti derinamos e, kartu. Tikrai bankinėme sektorėje turi būti rizikos mažnymo strategija taikoma ir jau praeitais metais Europos komisija parengė visą pasiūlymų paketą, taip pat ir teisėkūrinių pasiūlymų paketą dėl to, kaip būtų galima sumažinti riziką bankinėme sektoriuje įgyvendinant uh, atitinkamus ribojimus ir taisyklės, dėl kurių yra tarptautiniai susitarimai jau pasiekti Bazelio komitete, taip pat tarptautiniai tarptautinė finansinio stabilumo taryba. Visi tie pasiūlymai yra prieinami, tikrai tai nėra Reikia turėti omenyje, kad Bazelio komitete diskusijos vyks ir toliau ir Europos komisija pasirengusi pateikti ir naujų pasiūlymų, jeigu jų reikės. Dabar konkrečiai klausimas dėl. Man buvo um, nu, adresuotas, uh, tam tikra kritika buvo išsakyta dėl Europos komisijos politikos. Aš turiu pasakyti, kad uh, Grūman prognozių 2008 metais jis prognozavo, kad Latvija mm, yra, bus nauja Argentina. Tačiau Latvija per trumpą laiką tapo viena iš sparčiausiai augančių ES ekonomikų. Tikrai sugebėjo savo ekonomikos tendencijas atversti visiškai priešingą kryptimį. Taigi tai <laughs> visiškai sugriovė pana Kurkmano prognozes. Uh, Aišku, reikia pripažinti, kad diskusijos yra aktualios ir šiandienios yra aktualios, tai ką mes šiandien kalbėjome, kas yra ta tinkama fiskalinė kryptis, kokie turi būti tinkama pusiausvėra tarp fiskalinio tvarumo ir ekonomikos atsigavimo stiprinimo. Tas atsakymas, kurį mes aptarinėjame ir dabar, yra kažkur tarp užtikrinimo to, kad būtų tinkamas fiskal, tinkama fiskalinė kryptis pasirinkta eurozonoje ir monetarnės politikos o, gyveninimas tinkamas, kad tos valstybės tenės, kurios gali investuoti daugiau, turėtų tai padaryti. Uh, O jeigu jos gali, jeigu yra um, deficito peršiai, reikia spręsti tos klausimus taip pat. Aišku, turime viešojo sektoriaus didžiulius skolas ir tai gali trukdyti ekonomikos atsigavimui ir tą reikia spręsti. Todėl reikia ir tvarios fiskalinės politikos. Ačiū. Merci, monsieur le vice-président. Labai ačiū vicepirmininkui. Gal ponas Pier Moskovičiai irgi norėtų kažką pasakyti? Dėkuoju, pirmininkė, taip tikrai. Aš pageidaučiau pasisakyti. Buvo iškelta daug klausimų. Aš e, pabandysiu juos iš eilės atsakyti. Pradėsiu nuo eurozonos atvėrimo klausimo kad dėl narystės Kroatijai, pavyzdžiui, Mes sakėme, kad kol kas per šią kadenciją nenumatoma eurozoną plėsti, bet um, ekonominė monetarinė sąjunga tai yra ateities projektas, kuris atviras visiems nariams. Teoriškai um, euras yra visų valiuta ir galvojant apie viso proceso demokratizavimą Europoje. Aš, aš pritariu visam tam, kas čia šiandien buvo išsakyta. Aš galvoju, kad iš tikrųjų šiandien mes turime diskutuoti nacionalinį parlamentą, Europos parlamentas, Europos komisija šiais klausimais ir turime galvoti apie eurozonos ateities parlamento kažkokį tam tikrą pavydalą, aišku, įvairios formas gali būti įmanomos, gali būti čia, štai Europos parlamente, posėdžiavime tais klausimais. E, aišku, kiekvieną hipotezę reikia aptarti, išanalizuoti ir reikia galvoti apie naujus europinius atsakus į, iš kilusius politinius iššūkius, į vidinės prieštaras, tokius dalykus kaip Brexit, pavyzdžiui, taip, tam tikra m, mm, praktika, m, pavyzdžiui, m, pono Mano vykdoma politika, pono Trumpo vykdoma politika ir panašiai. Tokius e, aspektus reikia įvertinti ir, m, žinoma, ta analizė yra būtina, kaip, galvojant apie tai, kaip pagilinti eurozoną, kaip, e, ką daryti toliau. Spaso apie tai kalbėjo. Dabar dėl bankinės sąjungos kūrimo užbaigimo. Mes galvojame, kad tai yra esminis EPS, e ekonominės pinigų sąjungos elementas. Reikia užtikrinti konvergenciją ir užkirsti kelią fragmentacijai. Kaip uh, parlamentaras, aš taip pat galvoju, kad e, rizikos stabila, stabilizavimas ir rizikos mažinimas, kaip sakė e, koreka, tikrai turi žengti kojo kojon. Mums reikia gerai veikiančių bankų, tai būtina mūsų ekonomikai ir Europos komisija stengiasi savo darbų tai užtikrinti. Ekonomijos pinigų sąjungos ateitis e, yra ypatingai svarbu užtikrinant ES gerovę ateityje. Ir manau, kad dauguma iš jūsų būtent tą žinią ir perteikite. E, manau, kad išsakytos pozicijos labai turi daug bendro. Mes taip pat pasisakome už demokratinę parlamentinę atskaitomybę EPS. E Dabar dėl Brexit komisija, kaip žinote, išlaiko tvirtą, stabilę poziciją šio klausimu. Mes galvojame, kad Graikija turi išlikti eurozonoje, jos vieta yra eurozonoje, eurozonos širdyje. Mes dirbame siekdami stiprios Graikijos sustiprinti eurozonoje. Mes dirbame visi iš vien, tai visos antikriosios šalis. Uh, ir, ir Graikijos pusėje, mūsų partneriai yra visos institucijos šiame darbe. Ir mes visi siekiame vieno bendro tikslo. Aš esu tikras, kad e, tam pritarė visi eurozonos partneriai ir mes judame tą kryptimį. Aš galiu dar kartą pakartoti čia, kad labai tikiu, labai tikiuosi, kad galėsime greitai užbaigti antrą peržiūrą. E, tikrai bus pozityvus euro grupės. Sus, buvo susitikimas praeitą savaitę. E, manau, kad įdėjo dar šiek tiek pasangų. Galėsime pasiekti susitarimo. Ir komisija labai aktyviai to sieks, labai aktyviai dirbs dėl to. E, manęs teravasi dėl pono Žiblės pasiūlymo dėl skolos restruktūrizavimo eurozonoje, kad būtų priimtini skolos lygiai. Aišku, jūsų nenustebinsiu pasakydamas, kad už biudžeto priežiūrą atsakingas komisaras netiki suverenios skolos restruktūrizavimo. Tikrai jau turime skaudžių pamokų, skaudžių patirčių iš toje srityje po krizės. Žinome, kaip skaudžiai tai suduoda smūgį piliečiams. Aš esu tikras, kad uh, Mes galime sustiprinti ekonominės valdyseną, galime pasiremti gerą valią visų Europos partnerių bendradarbiavimo, nes tai yra raktas į mūsų piliečių apsaugą nuo katastrofiškų finansinės netvarkos padarinių. Ir tai yra prievolė, kurią mes turėtumėm patys vykdyti, mes turime nesivaikyti tos klaidingos idėjos, kad galime saugiai restruktūrizuoti skolą. Uh, mes turime mm, tam tikra prasme ir politinio požiūrio e, elementus pasitarti. Na ir dėl fiskalinių elementų, kai kas iš jūsų kalbėjote apie tai, aš porą dalykų pasakysiu. Visų pirma, mus labai domina visas darbas dėl um, e, nuo savo išteklių, tai um, tai keturi pranešimai, panamonti darbas ir Georgieva ir Timermans komisijoje dirba tais klausimais labai aktyviai. Mes ekof, ir, ir ekofinė praeitą savaitę tie klausimai buvo aptarti e, šiame kontekste. Uh netmestas nei vienas e, nuo savo išteklių e, šaltinio variantas, tai yra svarstomi tokie dalykai kaip finansinių sandorių apmokestinimas ir, ir, ir panašus dalykai. Aš manau, kad tikrai bus pasiektas sprendimas. Ir Tai, kas susiję ir su e, įmonių mokesčių baze, taip pat bus, manau, susitarta. Ir, ir, ir. Um Pirmininkė Bane Keller, e, Prancūzijos senato atstovė, kalbėjo apie emocinius aspektus. Iš tikrųjų, manau, kad e, fiskalinės, struktūrinės reformos tai yra tas didysis Europos projektas ir mes visi turime kovoti su uh, mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu. Tai yra svarbiausia mūsų piliečiams ir mes turime visų pirma susitarti dėl įmonių apmokestinimo bazės Jeigu mes nesusitarsime dėl to, tai nieko iš esmės nepakeisime toje srityje. Aš žinau, kad aišku, ta, mm, kol kas reforma dar nedavė apčiopiamą rezultatų, tačiau reikia įvertinti pagrindinius aspektus aptariamus e, taryboje, kas nulėmė nesėkmės mm, šioje srityje. Man atrodo, visų pirma, išspręsti reikia tuos dalykus. Ir todėl Noriu pasveikinti e, Prancūzijos senato atstovus e, šiame susirinkime. Aš, aš džiaugiuosi jūsų tokiu atviru, nuoširdžiu pasisakymu. Iš tikrųjų, mums reikia visų um, suinteresuotų šalių palaikymo ir um, suinteresuotumo išspręsti tos dalykus. Dėkoju, dėkoju uh, komisarams, kad kalbėjote ir apie mūsų pranešimus ir apie Monti grupės darbą. E, Dėkui. Noriu pasakyti, kad rytoj nuo 9.30 iki 13 valandos turėsime sesiją, kuri bus skirta būtent šios grupės rekomendacijų gyvenimo čia nacionalinių parlamentų, Europos parlamento vaimuo ypatingai yra svarbus. Taigi parlamentarams primenu apie tą rytojus darbą. O dabar suteiksiu žodį bendra pirmininkui, e, ponai Gualtieri, kuris pirmininkauja ekonomikos ir monetarnių e, komitetų reikalų komitetui čia Europos parlamente. Ačiū, išsakysiu keletą baigiamųjų minčių. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad aš pritariu kolegos pos minčiai, kad mes turime pasinaudoti šitos baltosios knygos teikomus galimybės, turime neišleisti iš akių šitos puikios progos. Iš tikrųjų reikia paraginti komisiją, kad ji būtų pakankamai ambicinga. Iš tikrųjų labai gerai, kad šita baltoji knyga bus skirta visiems jums ir Brexitas tiesiog priartins mus prie uh, Europos pinigų sąjungos ir bankų sąjungos užbaigimo. Iš tikrųjų tikiuosi, kad pinigų sąjunga užims pakankamai svarbu vaidmenį šiame dokumente. Tikiuosi, kad e, Baltojo knygoje bus nurodyti pagrindiniai Europos pinigų sąjungos sanglaudos elementai, taip pat bus e, kalbama apie politinę valią, žinoma, mes esame įsipareigoję, mes pateikėme pasiūlymą komisijai ir mes kita vertus ekonominės valdysenos srityje turime tartis dėl tų priemonių, kurios yra reikalingos. Todėl turime pirmiausia pripažinti, kad fiskaliniams gebėjimams užtikrinti reikia papildomų priemonių. Prie tos bendros humanitarnės e, politikos, prie nacionalinių fiskalinių politikų, tačiau šitų priemonių nepakanka, kad būtų galima atsispirti simetriniams ir asimetriniams šokams. Nacionalinė finansinė politika turėtų būti pakankama atspara įveikiant šiuos šokus. Tačiau paaiškėjo, kad tų dviejų priemonių neužtenka. Reikia pagalvoti, kaip šitas turimas priemonės suderinti su kitomis dviem, dviem priemonėmis buvo pasakyta, kad trečiojo ramščio priemonių nepakanka, kadangi nepakanka pasitikėjimo ES bendra pinigų politika, todėl reikia papildomų priemonių. Kitas dalykas - spaudimas, kuris tenka fiskaliniai politikai. Todėl mums reikia pasirinkti, ar apkarpyti investicijas, ar tiesiog siekti užtikrinti atitikti tarp valstybių narių. Taigi labai svarbu, kad problemos būtų identifikuotos ir kad būtų kalbama apie teisinės, ekonominės, finansinės prielaidas. Kalbant apie teisinės prielaidas, norėčiau pasakyti, kad jos nėra didžiausia problema. Iš tikrųjų, fiskalinius gebėjimus galima stiprinti ir netgi turimomis priemonėmis, taigi pagal galiojančias ES sutartis. Kitas dalykas - rekomendacijos valstybėms narėms ir kaip sukurti visų turimų išteklių apibendrinimo sistemą. Monti pranešime yra kalbama apie e, jau patvirtintas pajamas. Ir kitas dalykas yra politinės prielaidos. Čia aš matau iš tikrųjų mm, derinimą tai ekonominės konvergencijos klausimus ir taip pat fiskalinių gebėjimų klausimus. Taigi konver, konvergencija ir fiskaliniai gebėjimai. Iš tikrųjų suprantu, kad tos net valstybės nokėtų, mokėtojas nenorėtų tos e, mm, valiutų pinigų sąjungos, jeigu nebus užtikrinta pakankama konvergencija mūsų politikoje. Ir Mums dabar belieka užtikrinti šitą konvergenciją, o tai reiškia, kad mes turime pradėti kurti fiskalinių gebėjimų užtikrinimo mechanizmą. Ir taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia užtikrinti pakankamą demokratijos lygį. Aš manau, esu įsitikinęs, kad mes turime imtis e, demokratinės atskaitomybės tuo lygmeniu, kuris yra tinkamiausias tam tikriu metu. Vienas dalykas yra e, nacionalinių parlamento atsakomybė, kitas dalykas parlamento atsakomybė, kai sprendžiami ES biudžeto klausimai. Aš manyčiau, kad šioje asamblėjoje mes tikrai negalėtume kalbėti apie kokius nors privalomojo pobūdžio sprendimus, neatsižvelgdami į nacionalinių valstybių specifiką. Iš tikrųjų, mes turėtume siekti, kad būtų įgyvendinamas tikro parlamentinio bendradarbiavimo mechanizmas. Ir Aš norėčiau pritarti kolegoms iš Portugalijos dėl to, kad reikia sustiprinti bankų sąjungos stebėsinos gebėjimus, kadangi bankų sąjunga yra iš tikrųjų labai svarbus veiksnys mūsų veikle. Ir todėl labai svarbu užsitikrinti galimybę vertinti, tikrinti bankų sąjungos veiklą. Todėl rytoj galbūt vienoje iš paralelinių sesijų pasiūlyčiau jums nacionalinių parlamentų atstovams pagalvoti apie struktūrinį bendradarbiavimą, kuris leistų veiksmingai suformuluoti atskiros valstybės specifines problemas ir kartu užtikrinti užtikrinti dialogą, vertinant bankų sąjungoje vykstančius procesus. Taigi mes turime dar daug ką nuveikti, siektami sustiprinti demokratinės atskaitomybės ekonominėje ir pinigų sąjungoje klausimus. Ačiū Roberto, dėkuoju kiekvienam iš jūsų kolegos, dėkuoju iš jūsų pasisakymus už tai, kad pasikeitėte nuomonę apie gerą valdyseną. Dėkoju vicepirmininkui Dombrovskijai, dėkoju komisarui Pierre Moskovičiui. Ir rytoj ryte mes kalbėsime apie nuosavuosius išteklius. Tai vėlgi yra labai svarbus klausimas visai Europos Sąjungai. Mes įdėgėme mechanizmą kuris leis, leidžia koordinuoti mūsų ekonominę ir, politinę, e, ekonominę ir finansų politiką. Mes vadovaujamės viena ekonominė ir finansų politika, tačiau kiekviena valstybė narė išsaugo savo e, suverenumą, formuluodama biudžetą, formuodama biudžetą ir vykdydama ekonominę politiką. Ir todėl konvergencija tarp ES eurozonos valstybių yra labai keistas dalykas, kadangi finansų ministrai tiesiog uh, tarėsi, konsultuojasi ir mes, parlamentas, iš esmės nesikišome, kai kalbame apie finansinio stabilumo priemonę. Mes taip pat e, e, sutikome, kad nacionalin, iš nacionalinių biudžetų būtų skiriamos lėšos, kurios patektų į e, šito finansinio stabilumo mechanizmo fondą. Kalbant apie solidarumą, apie tai, kad tarp valstybių narių reikia e, puoselėti pagalbos vieni kitiems mintį. Tačiau, kai mes kalbame apie eurozoną, mes taip pat turime galvoti ir apie tai, kad išorės veiksmų politikai reikia ypatingai didelio finansavimo, reikia finansuoti tūkstančius mm, etatų ir todėl, kai kalbame apie biudžeto gebėjimus, tai mes turime kalbėti apskritai apie visos eurozonos bendrą valdyseną. Mes kalbame apie fiskalinės konkurencijos problemas, puikiai suprantame, kad uh, tarptautinės įmonės, kurios dirba eurozonos valstybėse, turi mokėti mokesčius ten, kur gauna pelną. Ir mes siekiame, kad būtų užtikrinta kuo daugiau skaidrumo šioje srityje. Taigi mes esame pasiekę labai daug pažangos ir šioje srityje. Kitas dalykas, mes esame ir eurozonos veiklo, veiklą tyrinti, analizuojanti institucija. Kadangi mums labai svarbi Europos piliečių nuomonė, nuomonė ir apie eurozonos veikimą. Ir aš manyčiau, kad mums panašiuose posėdžiuose kaip šiandien pavyks įnešti savo indėlį į šito pasitikėjimo stiprinimą. Dėkoju už jūsų dalyvavimą. Dabar baigiame šią sesiją. Susitiksime rytoj ryte 9.30 ir kalbėsime apie nuosavus išteklius. Tačiau, kai kalbame apie ES nuosavuosius išteklius, mes turime pakalbėti ir apie įnašus, indėlius į šitą bendrų išteklių biudžetą. Todėl Kai kalbame apie tai, reikia pagalvoti ir apie tai, kokį indėlį įneš ir nacionalinė, ir e, vietos e, struktūros. Taigi rytoj kalbėsime apie nuosavus išteklius. Yra ir kitų klausimų, kurie, manyčiau, nusipelnys jūsų dėmesio. Kai kalbame apie e, nuosavus išteklius, tai klausimas, kuris svarbus yra ir nacionaliniams, ir Europos parlamentams.